Bom dia. Tudo bem. Ladies and gentlemen, colleagues, let's get started. Ponios ir ponai, kolegos, pradėkime. Laukiau, kol komiteto nariai susirinks, pranešėjas ateis, kad galėtumėm pradėti darbą. Pavla Falo. Taip, jie visi yra. Taigi, pradėsime nuo 15 punkto. Dvi šaliai apsaugos ir stabilizavimo mechanizmai. ES ir Kolumbijos ir Perų susitarimai. Bertlangė mūsų pranešėjas yra. turite savo plankuose ir reglamento projektą, ir studiją dėl to susitarimo dėl bananų, taigi iš karto suteikiu žodį panai Bernlangė. Ačiū pirmininkė kolegos. Lygia greta prie šios temos, panašiai kaip ir pietų Korejos atveju, mes kalbame apie apsaugos mechanizmą, kuris, kaip jau minėjau, labai panašus į tą mechanizmą, kuris yra numatytas susitarime su Pietų Koreja. Tam, kad netikėtais atvejais ES viduje mm, pradėtų veikti mechanizmas, kuris leistų apsaugoti europinės prekes. Tai reiškia įvedant muitus. Mechanizmas ir jo veikimas yra labai panašus į tą modelį, kuris taikomas su Pietų Koreja. Yra tik tai vienas skirtumas. Tai yra bananų klausimas. Mes numatėme ypatingą taisyklę, numatančią kvotų sistemą. Tai reiškia, kad ypatingai saugomi yra ES bananų augintojai ir numatomas tam tikras procentinis e, dydis, kuris turi būti remiamas e, produkcija iš ypatingai tokių bendrijos regionų. Tad e, tai yra tokia specifika, į kurią reikėtų atsižvelgti. Kolegos, kyla štai koks klausimas, ar toksai instrumentas praktiškai pritaikomas ir kada? Tai yra susijęs su štai kuo? Su biurokratija ir su uh, sąnaudomis, kurios yra pakankamai didelės, dėl to tokia priemonė retai taikoma. Ir be kita ko yra taip, kad dažniausiai tokia priemonė nepasinaudojama ir jos sudėtingais mechanizmais. Tad reikėtų pagalvoti apie tai, kaip šią priemonę padaryti patogesnę naudoti. Pirmiausias klausimas - kada įsijungia saugikliai, pagal kokį matą. Dažnai kalbama apie tai, jog um, turi būti didžiulė įtaka ES gamybai. Tai pakankamai aptaki savoka. Jeigu pasižiūrėtumėm į Kolumbijos ir ES pajėgumų e, apimtis, tai pamatysime, kad tai yra teisingas matas. Ypatingai jeigu pažvelgsime į kai kuriuos sektorius, kuriuose veikia smulkus ir vidutinis verslas. Tad tam tikrą prasme kyla klausimas, ar nereikėtų paieškoti kitokio mato ar kitokio rodiklio. Kitas klausimas yra, kas pradėtų atitinkamą tyrimą. Mes šį klausimą labai prieštaringai svarstėme, kai kalbėjome apie apsaugos sąlygas susitarime su Pietų Koreja. O šiuo atveju turi būti panašiai numatytas tyrimo mechanizmas ir kurį papildomai paaiškino komisija savo atskirame pareiškime. Dialogas su pilietinė visuomenė, su gamintojais ir kitais ūkio subjektais, jis turi būti sustiprintas. Kitas svarbus klausimas yra bananų sektoriaus klausimas. Man ne visiškai aišku, koks yra apimčių matas ir kada galvojama, nuo kokių metų bus taikoma kvota bananams. Be to, reikėtų nepamiršti ypatingų ryšių tarp bananų apsaugos sąlygos ir bendrųjų apsaugos sąlygų veikimo. Ar ryšys tarp jų yra e, praktiškai veikiantis, o galbūt reikėtų numatyti atitinkamus prioritetus. ES bananų gamintojai laikosi kritiškos pozicijos šiuo klausimu. Jie kalba apie tai, kad e, mechanizmo taikymas būtų praktiškai neveiksmingas. Su pasiūlymu yra susiję kai kurie klausimai, pasiūlymai jį patobulinti. Tad be kita ko svarbu pagalvoti, kaip apsaugos e, sąlygos pasiteisins pagal susitarimą su Pietų Koreja. Galbūt e, komisija galėtų daugiau pasakyti šio klausimu. Dėkoju. Uh, Žinoma, atsižvelgsime į saugiklių nuostatų pritaikymą su Koreja dabar prieš suteikdamas galimybę nariams dalyvauti diskusijose norėčiau suteikti galimybę Agri komiteto pranešėjų išsakyti savo poziciją šio klausimu, kadangi e, Žemės ūkio komitetas pateikė nuomonę. Gabriel Matė, prašom, Žemės ūkio komiteto. Muchas gracias, presidente, señorías, colegas. Muchas gracias por invitarme. Ačiū pirmininkė, mėly kolegas, dėkoju už tai, kad pakvietėte mane. Uh, į savo posėdį, kad galėčiau pristatyti mūsų komiteto poziciją šio klausimu. Visuomet džiugu būti INTA komitete. Dėkuoju ponui Langė už jo pristatymą. Taigi, įsigaliojus Lisabono sutarčiai, Europos parlamentas turi bendro sprendimo galių, kuomet eina kalba apie teisės aktus, nustatančius saugiklių nuostatas priekybinėms sutartims. Aišku, kad tos nuostos yra dalis susitarimo, mm, dėl kurio derantis parlamentas realiai nedalyvauja. Taigi, reikėtų pasirūpinti, kad Europos parlamentas turėtų didesnės galimybės dalyvauti dėrybose dėl priekybinių sustarimų su trečiosiomis šalimis, kadangi tokie susitarimai gali turėti labai didžiulio poveikio ES ekonomikai. Aš manau, dėl to būtų visiškai suprantama, kad Europos parlamentas vaidintų daug svarbesnį vaidmenį dėrybose. Ir būtent šis komitetas turėtų būti vadovaujantis komitetas, kai nekalba apie EP e, aktyvesnį dalyvavimą pirminiuose dėrybų etapuose, nes kol kas Europos parlamentas gali dalyvauti tuose procesuose e, jau tik tai vėlesniuose etapuose, kai jau realiai viskas jau yra per vėlų. Uh, Manau, kad Europos parlamentas turi turėti galimybę pristatyti savo mintis taip pat ir dėl teisės aktų, kurios pristato komisija, kai na kalba apie teisės aktų perkelimą ES kad e, dėl mūsų santykių su trečiosiomis šalimis mes galėtume išdėsti savo poziciją. Būtent iš tokio požio taško analizavau jūsų, pristaty, jūsų parengtą pranešimą, kai jis buvo pristatytas Agri komitete. labai svarbu, kad neliktų kokiu nors spragų tekste, kad tekstas nebūtų netinkamai suprastas, kad būtų išvengta bet kokio iškraipimo ES rinkoje, kaip kad panas Langė paminėjo. Ypač noriu pabrėžti, jog sutarimas su Kolumbija ir Peru yra labai svarbus. Ir norėčiau taip pat arti porą žodžių dėl Centrinės Amerikos bendrai. Šie susitarimai su šiuo regionu turi labai svarbaus poveikio. Um, eina kalba apie didesnį liberalizavimą, didesnį ES rinkos atsiverimą, pažiūrėjau, jautienos, bananų ir cukraus rytyje. Ir pavyzdžiui, mm, vynas ar kita produkcija gali dabar laisviau keliauti Europos Sąjungą. Reikia galvoti apie, pavyzdžiui, e, kilmės nuorodų e, geresnį gynimą. Ir prisiminkime, kad komisija numatė, jog šioms valstybėms turi būti sumažintas importo tarifas, kai jos importuoja į Europos Sąjungą reikia turėti omenyje, kad gali būti suduotas smūgis mūsų ekonomikai, gali būti neigiamas poveikis padarytas mūsų ekonomikai. Pavyzdžiui, kai tarkim tam tikrų vaisių e, įgabenami kiekiai viršyje nustatytas ribas. Tiesa, tos apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tai trims mėnesiams. Šis mechanizmas veiks iki 2020 metų. Be to, dar ką ponas Langė išsakė, kur, kas jam kelia tam tikrų abejonių, aš čia gal pabandysiu paaiškinti situaciją kai eina kalba, pavyzdžiui, apie tų e, nuo, apsaugos nuostų pritaikymą, e, kai skaičiuojami tam tikri e, įvežami kiekiai, kartais tos importo apimtis gali būti labai didelis, bet pavyzdžiui, pažiūrėkime į Kolumbijos ir Kostarikos atvejį 2019 mm, metais bendras lygis viršytų tą importo kiekį, koks yra dabar, bent dvigubai. Aš galėsiu patikslinti skaičius, bet man atrodo, eitų kalba apie 2,9 milijardus tonų. Noriu pabrėžti, kad laikantis komisijos pasiūlymo e, mechanizmo pritaikymas nėra automatiškas. E, kartais komisija gali netaikyti tų apsaugos priemonių, net jeigu nustatytos e, ribos įvežamos produkcijos yra viršytos ir todėl gali būti sudarytas labai, nei, sukurtas labai neigiamas poveikis. Reikia užtikrinti, kad, mūsų te, kad, kad e, nu, numatytos nuostatos būtų aiškios ir kad tikrai nebūtų padarytas neigiamas poveikis ES rinkai. Aš minėčiau 13 straipsnį, pavyzdžiui. Aišku, jeigu yra first major situacija, tai yra vienas dalykas, bet turi būti numatyta automatinė galimybė pritaikyti apsaugos mechanizmą, kad, pavyzdžiui, jeigu stabilizacijos mechanizmas ima skambinti pavojaus varpais, kad tos nuostatos būtų pritaikomos iškart. Pavyzdžiui, dėl bananų, tarkim, tai yra atskiras toks atvejis nesiejamas su bendromis apsaugos nuostatomis, o aš manau, kad ir savo pranešime pabrėžė tai, kad būtina susijęti tuos mechanizmus tarpusavyje. Labai svarbu, kad būtų išlaikyta bendra linija. Tarkim, reglamento projekto ketvirtame straipsnėje pasakyta, kad jeigu yra pasiektos tos maksimalios ribos, kuomet jau turi būti pritaikytos apsaugos nuostatos, tai jos turi suveikti. Mes norime, kad apsaugos mechanizmas būtų pritaikytas, jeigu reikalinga taip pat ir bananų sektorėje nuostata, aišku, yra labai plataus poveikio stabilizacijos mechanizme. Ir aš manau, kad tokiu būdu mes galėsime geriau imtis spręsti problemos pagrindinės priežastis. Ir pabaigai. Nuostatų taikymas gali būti pratestas dar dviejams metams ir po to dar dviejams metams. Manau, kad tai yra labai svarbu. 12 straipsnis yra taip pat keičiamas, pavyzdžiui, dėl stebėsenos priemonių, kas yra numatyta e, apsaugos priemonėse, pavyzdžiui, kuomet yra jau pasiekiamos tos ribos, kurios nustatytos. Yra aiš, aiškus ryš, e, ryšys daromas stabilizavimo mechanizmas neturėtų trukdyti pritaikyti apsaugos e, nuostatas, taip pat ir bananų sektorija. Pranešimas pateiktas yra labai geras, nes į bananų importą pažvelgima plačiau, siekiant e, išvengti iškraipimų rinkoje. Labai svarbu atidžiai stebėti eksporto iš Latino Amerikos valstybių situaciją. Tad labai svarbu, kad komisija keistųsi informaciją su valstybėmis narėmis ir su ES ūkio subjektais. Mums reikia labai plačios, aiškios informacijos apie situaciją rinkoje, tad valstybės narės ir atitinkamos ūkio šakos turi turėti labai aiškę informaciją apie tai, kokia yra tikroji situacija. Tai pabaigai mes labai prašysime, kad komisija teiktų metinę ataskaitą, kurioje išanalizuotų situaciją su importu iš Latinų Amerikos valstybių, taip pat ir bananų importu. Ir turime gauti tikrai detalę informaciją iš komisijos. Jeigu pasiremiant toje ataskaitoje reikėtų papildomos informacijos, tai komisija turėtų ją pateikti taip pat. Dėkuoju, galime pradėti diskusiją. Pirmasis kalbės socialistų atstovė. Dėkuoju ponė pirmininkė ir dėkuoju ponui Langė už jo paaiškinimus. Be abejo, turint sustrimą mums reikia nustatyti apsaugos straipsnį ir užtikrinti, jog būtų taikomas abipusiškumo principas. Bent jau tokias nuostatas mes įdėkėme susirimusi su Koreja ir Maroku, nes mes turime pirmiausia rūpintis tuo, kad nebūtų destabilizuojama padėtis mūsų rinkose. Bananai. Šis sektorius yra itin jautrus. Kalbame tik tai apie vieną kultūrą ir tam tikrose regionuose žmonės gyvena vieną iš bananų auginimo. Taigi šis mechanizmas turėtų būti veiksmingas ir jis turėtų automatiškai sujungti tuo met, kai tai yra būtina. O būtinybę nustatysime nuolatos stebėdami padėtį. Galime remtis ir kitomis sutartimis, kitais susitarimais kuriuose yra numatyta, numatytas e, reguliarios stebėsinos mechanizmas. Pavyzdžiui, galime pažvelgti į susirimą su Maroku. Komisija turėtų stebėti, kiek e, bananų galima importuoti, tam, kad nebūtų e, destabilizuota padėtis rinkoje ir kad nebūtų pakengta bananų, Europos bananų gamintojams. Koju. Dabar šešėliniai pranešėjai, ponas Fava, ar norėtumėt ką nors pasakyti? Taip, tiesiog norėčiau pasakyti, kad aš visiškai pritariu tam, ką pasakė kolegė ir dėkoju kolegoms už jų darbą. Katrinos nėra, Edmund Šolts. Ačiū pirmininkė, aš tiesiog norėčiau padėkoti pranešėjui ir Žemės ūkio komiteto nuomonės referentai. Apsaugos straipsnis kelia mums nemažai problemų ir todėl aš norėčiau Jums priminti, kad e, būtina toliau tęsti darbą tam, kad įspręstume visas likusias problemas susijusias su šiuo apsaugos straipsniu. Suprantame, kad susitarimą turėsime e, pasirašyti, o pasirašydami jį turėtume atsižvelgti į e, socialinius ir ekonominius partnerių ypatumus ir padėti be abejo Europos Sąjungoje. Dar vienas dalykas. Pranešėjas ką tik patikė mums savo argumentus, paaiškinimus. Ir man atrodo, kad e, daug kas priklausys nuo stebėsinos grupės darbo. Šią grupę sukūrėme, ji veikia ir aš tiesiog norėčiau pabrėžti, kad ši stebėsinos grupė gali vaidinti labai svarbu vaidmenį, sprendžiant, kada reikėtų pradėti taikyti apsaugos straipsnį. Ir aš norėčiau padėkoti sekretariatui už jo paramą ir už jo pagalbą stebėsinos grupiai. Tadi, Akerk frakcija. Ačiū, panė pirmininkė. Aš suprantu, kad ši situacija yra bus sudėtinga ir aš dėkoju pranešėjui už jo darbą. Tačiau mane neramina tai, kad e, mes esame prekybos komitetas ir todėl turėtume stengtis neužsimti protekcionizmu. Aš nenorėčiau, kad susidarytų tokios aplinkybės, kai mes uh, sukursime mechanizmą, kuris iš esmės bus protekcionizmu arba mūtų tarif, tarifais pagrystas mechanizmas. Man daug Anksčiau esu dirbęs su tokiais sustarimas ir tuomet mes sakėme, kad viskas mums tiks, viskam galima taikyti šį sustarimą, išskyrus cukrų ir bananus. O dabar sakome, išskyrus bananus, cukrų ir bananus. Aš manau, kad mums reikia mechanizmo, kuris nebūtų pagrystas protekcionizmu, skirtų vienai gamintojų grupiai. Ir tikiuosi, kad jūs pritarsite šią mano nuomonį. Aš galvoju, kad gal mums reikėtų pagalvoti apie tai, kokią socialinę pagalbą mes galėtume suteikti šiems gamintojams. Kokią nors socialinę struktūrą, kuri padėtų jiems e, sutvirtinti savo pozicijas e, rinkoje. Aš manau, kad mes turime, turėtume uh, vengti tiesioginės paramos mechanizmų. Tačiau manau, kad galime surasti nemažai varių priemonių, kurios padėtų gamintojams prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių. Nes e, dėja, kol kas turime konstatuoti, kad kai kuriuose sektoriuose iš tikrųjų matome per daug protekcionizmo. Dėkuoju. Dabar Frederik Messiels ar John Clark? Kas iš komisijos atstovų kalbės? Thank you, Chairman. <laughs> Very good question. Dėkoju, pirmkė. Taip, aš kartais irgi savo užduodu klausimą, kuo vardu esu. Aš esu iš prekybos generalinio direktorato. Ši diskusija yra labai įdomi, buvo pateikta daug klausimų, daug kas buvo paminėta, Iš tikrųjų, šiandien nagrinėjimas pasiūlymas yra grindžiamas mūsų susitarimu su Koreja ir jame numatytų saugumo straipsnių. Komisija pradėjo darbą 2010 metais ir manau, kad mes parengėme reglamentą, kuris yra gan geras ir šiandien jis svarsto jūsų komitetas. Aš norėčiau Jums priminti, kam yra skirta įtraukti šie apsaugos mechanizmai į priemonės, ogi skirti jie yra labai konkretiems tikslams pasiekti. Liberalizuojant priekybą ir didinant importo apimtis gali būti padaryta žala Europos gamintojams. Ir tuomet galime pradėti taikyti įprastinis tarifas. Ir mes suprantame, kad reikia pasiruošti bet, kokiem, bet e, kokioms nenumatytoms aplinkybėms. Todėl mes parengėme dempingo, antidempingo e, priemonę ir kitas priemonės, apie kurias jums tikriausiai yra žinoma. Kai kurie kolegos išsakė susirūpinimą dėl, susirūpinimą dėl to, kad šios priemonės gali būti netinkamai taikomos, kadangi mes dar neturime jų taikymo patirties. Taip, e, iš tikrųjų kol kas dvišalės e, apsaugos priemonės e, mes dar netakėme, bet aš manau, kad mes sugebėsime tai padaryti. Aš norėčiau Jums priminti, kad sektoriaus atstovai niekuomet neprašė komisijos įdėkti šių priemonių. Uh, Taip yra ko gero dėl to, kad ES e, muitų tarifai paprastai yra nedideli. Be to mes mažiname laipsniškai tarifus ir tai nekelia problemų mūsų gamintojams ir augintojams, nes jie yra pripratę konkuruoti su kitais pasaulio gamintojais. Tačiau Mes sukūrėme procedūrinės taisyklės, e, dvi procedūrinės taisyklės, viena iš yra susijusi su subsidijomis ir mes šias priemonės taikome reguliariai. Taigi tai yra priemonės, kurios gali veikti. Mes manome, kad šios priemonės yra kaip ir savotiškas gelbėjimo ratas, kuris yra naudojamas tuo met, kai atsitinka kas nors nenumatyto. Ir gelbėjimo rato neprireikia, jeigu viskas vyksta sklandžiai ir gerai. Tas pas pasakytina ir apie apsaugos mechanizmą. Buvo kalbama apie tai, kad mes turėtume stiprinti dialogą su pilietinė visuomenė. Mes manome, kad šie du klausimai nėra susiję. Apsaugos priemonė turi labai aiškiai apibriežtą e, paskirtį. O mūsų socialinis dialogas yra visiškai skirtingas dalykas. Ir žinome, kad jeigu yra pažeidinėjimos pagrindinės uh, E, dirbančiųjų teisės, jei nesilaikoma laisvos priekybos e, sutarties, tuomet mes turime kitas priemonės tokiams problemams spręsti. Mes žinome ir apie pagrindinės e, aplinkosaugos ir socialinių reikalų konvencijas, be to egzistuoja ir ginčių sprendimo mechanizmas. Ir būtent pagal šiuos mechanizmus reikėtų spręsti spręsti socialinius klausimus. Abipusės apsaugos straipsnis tikrai tam netinka. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pakomentuoti, tai yra santykis tarp dvišalės apsaugos mechanizmas ir bananams skirta apsaugos priemonė. Visuomet buvo manoma, kad bananams skirta apsaugos priemonė tiktų labiau. Tačiau tai nėra visiškai teisinga, kadangi tam tikrais atvejais labiau e, pasiteisina apsaugos mechanizmas. Nustatydami sąlygas šiems mechanizmams taikyti bei e, jų taikymo terminus, mes uh, rėmėmės visiškai skirtingais argumentais. Bananams skirta priemonė buvo taikoma pirmiausia dėl to, kad buvo liberalizuota prekyba bananais ir, ir padidėjo importo apimtis. Mes atlikome tai šešis mėnesius, išsiaiškinome, kokia yra padėtis ir tuomet pradėjome taikyti banano apsaugos priemonę, kuri galės būti, kurios galiomis galės bus pratestas dar dviejiems metams. Tai yra tai, ką aš sakiau, yra, taik, yra pasakyta apie dvišalį apsaug, apsaug, dvi apsaugos mechanizmą. Bananams skirta priemonė yra kiek kitokia. Po konsultacijų su šalimis partnerėmis ir išnagrinėję galimą grėsmę sąjungos rinkai, mes galime pradėti taikyti šį mechanizmą tuomet trijų mėnesių laikotarpiu gali būti atnaujinti įprastiniai tai, muitų tarifai. Mes stengiamės labai atidžiai išnagrinėti padėtį ir labai aiškiai apibriežti, e, nuo kokios e, e, maksimalios importo apimties ribos galime pradėti taikyti šį mechanizmą. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau pasakyti, tai yra tai, kad aš norėčiau pakomentuoti mūsų patirtį su, bendradarbiavimo patirtį su Koreja. Ir ar pagal dvišalį laisvos prikybos susitarimą numatyta aps, apsaugos priemonė kelia nors kokią nors problem, problemas? Galiu pasakyti, kad ne. Uh, Mes rengėme rinkos stebėsinos ataskaitas ir atliekame tyrimus ir iki šiol negavome jokios informacijos apie tai, kad šis straipsnis keltų kokiu nors problemu. Tai tiek, ponė pirminkė. Thank you very much. Let's uh, listen to a final remark by the... Ačiū, dabar pabaigai pranešėjas Bernd Langen. Ačiū, ponė pirmininkė. Nuoširdžiai dėkoju kolegiams ir kolegoms už išsakytus pamastymus, kurie parodė, kad kvotų ir rodiklių klausimas turi būti nuodugniai apsvarstytas prieš pradedant būtinus tyrimus, tam, kad viskas būtų aišku. Pirmiausiai bananų sektoriaus atstovams ir tam, kad suvoktumėm galima, gal, turimas galimybės patobulinti šio mechanizmo potencialą. Jūs žinote, kad ne visada yra taikomos kvotos, jos būna nenaudingos ir mes nenorime, kad šis instrumentas būtų nenaudingas. Tad labai svarbu dar sėki pagalvoti apie visas procedūras bei apie rodiklius ar um, tas lubas, kuriomis remsimės. Tad e, apsaugos sąlygų reglamentas neturėtų reglamentuoti e, žmogaus teisų laikymosi Kolumbijoje, tai savaime suprantama. Bet kyla klausimas štai koks. Ar pilietinė visuomenė Europoje labiau galėtų būti įtraukta į būtina pradėti tyrimą, galbūt net Business Europe turėtų labiau įsitraukti tam, kad būtų daugiau dialogo. Ir, ko gero, tą reikėtų labiau atspindėti šiame reglamente. Tad šią dvasę ir dirbsime toliau, pateikdami pakeitimus. Nuoširdžiai dėkoju. Thank you. Just for the sake of information. Ačiū už šią informaciją dėl pranešimo projekto kitame posėdėje kovo mėnesį dar kartą apibendrinsim šį pranešimą. Dabar 16 ir 17 punktai, aptarkime juos kartu. Čia kalbama apie susitarimą, kurios teigiama ES ir jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija. Pablo Salba yra nuomonės referentas šio klausimu. Aišku, mes šios asociacijos, šio asociacijos susitarimo tik tai priekybinį aspektą aptarsime, FTA ir taip toliau. Ir toliau uh, irgi apsaugos priemonės dėl šio asociacijos sutarimo. ES ir Centrinės Amerikos asociacijos susitarimas, aišku, yra netoks kontroversiškas. Dėl apsaugos nuostatų pranešėjas yra panas Leichtfried. Tas pats, kas buvo pasakyta dėl Kolumbijos ir Perų, dėl apsaugos susitarimo ir apsaugos nuostų, tas pats taikytina ir šiuo atveju, aišku. Visų pirma, aišku, dėl pačios procedūros dėl šios susitarimo. FT, e, kad būtų įtraukta sudarant sutarimą su Centrinė Amerika. Aišku, koks be būtų rezultatas, mes turime stengtis dalyvauti da, dėrybose dėl FT šio susitarimo kontekste. Ir iš karto suteiksiu žodį nuo pat pradžių pranešėjams. Visų pirma, e, žinoma, pirmenybė pačiam sustarimui. Pavlas Alba, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, visi sutarėme dėl to, jog sustarimas nepaprastai svarbus politinių, o taip pat ir prekybinių požiūrių. Tai yra dvišalio pabudžio susitarimas, kurį ketina pasirašyti ES komisija tarybai ir parlamentui artimiausių metų perduos susitarimą ir liks įvertinti, ar 51 straipsnis bus taikomas ar ne. Norėčiau įvertinti pirmininko darbą, jisai puikiai pasirodė ir nesvarbu, koks bus galutinis rezultatas – netrūks politinių temų svarstymo, nes be kita ko, be politinių temų mes matome ir plačių priekybos galimybių. Mes kalbame apie importą nuo 6 iki 10 metų, kuris labai smarkiai išaugo, žaliavos nepaprastai svarbios, jos sudaro 32 procentus importo, o ES eksportuoja mašinas, o taip pat ir įrenginius transporto srityje. Labai svarbu, kad eksportas būtų diversifikuojamas abiejuose regionuose. Europai tai yra didelė galimybė iš geriausios pusės parodyti paslaugų teikimo sektorių, Ir taip pat šiuo sustarimu yra sudaromos galimybės investuoti, ypatingai į turizmą. Yra taip pat ir tam tikrų e, priekybinių mechanizmų, yra ir e, siekimas šiuo sustarimu saugoti autorių teisės, intelektinę nuosavybę. Šiuo susitarimu padarysime teigiamą poveikį Centrinės Amerikos energetikos infrastruktūrai, be kita ko turiu galvoje ir Panamos kanalą, turiu galvoje atsinaujinančius energijos šaltinius. Labai svarbu, kad šis susitarimas būtų kaip įmanoma greičiau ratifikuotas, kad galėtų įsigalioti. Taip pat esu ir pranešėjęs apie apsaugos sąlygas kas mums rūpi. Svarbu, kad saugikliai būtų apibriešti aiškiai ir kad juos būtų galima lengvai pritaikyti. Ir labai įdomu bus išklausyti ekspertų nuomonę šiuo klausimu, ypatingai kai mes kalbame apie bananus. Tad pasinaudodami progą norėtumėm išsakyti šiokių tokių e, nuogastavimų dėl ratifikavimo šalyse partnerėse, kai tik ES ratifikuos, kai tik ir tuomet sustarimas įsigalios, kai ratifikuos Centrinės Amerikos partneriai. Tačiau prireiks labai daug laiko, gali tam daug laiko prireikti. Ir e, Turime žiūrėti, turime žiūrėti, nuo kurio laiko pradės veikti funkci... kvotų sistema, nes tie, kurie vėluos pasirašyti susitarimą, e, patirs tam tikrų nepatogumų. Kitaip tariant, tas, kuris bus pirmesnis, tam labiau pasiseks. Muitų prasme. Bet e, iškyla ir nukrypimų ar netgi iškraipimų tikimybė, tad norėčiau Centrinės Amerikos valstybės paraginti kaip įmanoma greičiau ar netgi lygia greta tuo pačiu metu ratifikuoti susitarimą. Be to norėjau priminti štai ką, jog šią savaitę įvyko susitikimas su visais Centrinės Amerikos e, valstybių ambasadoriais įvyko e, pozityvus, konstruktyvus nuomonių mainai. O kovo mėnesį šiame e, komitete mes planuojame klausimus, per kuriuos išklausysime svarbius Centrinės Amerikos e, valstybių ūkio subjektus ir kitus suinteresuotus dalyvius. Esu pasirengęs atsakyti į klausimus. Dėkuoju. Ačiū, noriu priminti, kad dėl šio susitarimo viešieji klausimai yra numatyti kitam inta posėdžiui kovo mėnesį. O dabar pereikime prie mm, apsaugos sąlygų reglamento projekto. Prašom, pranešėjų, panu Leichtfried žodis. It's, it's Ačiū pirmininkė. Pakankamai lengva dabar aptarti šį klausimą. Kolegoms yra irgi panašių problemų kilę, kaip dėl Peru ar Kolumbijos, kiek vėluojame, bet stengiamės, aišku, kiek įmanoma išspręsti tas problemas ir čia. Aš manau, kad tos problemos yra panašios, kaip ir apsaugos sąlygų su Kolumbija ir Peru atveju. Tad norėčiau aptarti kelis aspektus, kurie keltų tam tikrų klausimų. Visų pirma, turiu pasakyti, kad esu už tai, kad mūsų um, ūkiui reikia sudaryti galimybės reaguoti į pasikeitimus ir tokios apsaugos priemonės, manau, yra tarsi saugos diržas Ir ponas Miller pasakė, tokio saugo, aišku, ir tas saugos diržas jų gali tam tikrų sužeidimų e, priežastis būti, tad turime irgi būti atsargus, kaip ir naudodami saugos diržą automobilėje. Tai manau, kad ne vien tik tai atitinkamas sektorius turėtų skatinti komisiją veikti. Manau, kad čia reikėtų galvoti ir apie socialinius partnerius, tai yra ir apie kitą verslo pusę, tai yra reikia galvoti ir apie darbuotojus, kuri, kuriuos gali visą tai paliesti, kuriem gali kilti problemų. Aš visiškai sutinku su panu Stardi, kuris sakė, kad turime galvoti apie tai, kaip padėti darbuotojams kuriems kyla problemų dėl tam tikrų pasikeitimų Europoje. Ir aš manau, kad mintis puikia. Čia dabar norėčiau į komisiją kreiptis dėl tų apsaugos nuostatų. Ar jūs galvojate, kad būtų įmanoma padėti tiems gamintojams ar augintojams, kurie um, augina, tiekia uh, sąžiningos priekybos sąlygomis biologiškai, ekologiškai užaugintą produkciją, pavyzdžiui, bananus, nes dabar iš tikrųjų sąžiningos priekybos sąlygomis pagamintos ir ekologiškai žogintos produkcijos netaip jau daug pasitaiko. Tuose bendrose pimtyse tas dalis nedidelė. Ir Manau, kad visi mes ir šešėliniai pranešėjai galėtumėm ponui Zalbai padėti dėl šio viso susitarimo. Ir labai svarbu pasakyti, kad galvojant apie apsaugos priemonės, čia ta visa socialinė darbo tvarkė gal ne visai tinkamoj vietoj, nesu, tikras, bet man taip atrodo, kad gal ne viskas visai gerai sudėliota. Nes reikia aiškiai pasakyti, kad mums rūpi ir tie socialiniai klausimai, nes mums turi rūpėti socialiniai klausimai ir žmogaus teisės, ir darbuotojų teisės mes turime stengtis ne tik tai padėti žmonėms Centrinėje Amerikoje, mes turime stengtis padėti ir patys savo juk mes taip pat gauname naudos iš tokių pasikeitimų, dėl ko, mūsų, dėl ko žmonės tampa turtingesni, gyvena saugiau, geriau, tuomet eksportas auga ir tai yra naudinga ir Europai, ir Centrinėje Amerikai. Tai gal tiek norėjau pasakyti per šį pirmą pasikeitimą nuomonėmis. Aš aišku lauksiu kolegų siūlymų, minčių. Aš jau peržiūrėjau agri komiteto pakeitimus. Vakar tai padariau. Man atrodo, kad pakeitimai yra tinkami. Ypač tie, kurie susijęs su bananų klausimu. Mm, iš mano požiūrio taško lyg ir problemų čia nekiltų. Tai noriu padėkoti už puikų bendarbiavimą iki šiol. Aš tikiuosi, kad ir toliau dirbsime kartu ir jeigu kolegos turėtų kokių pasiūlymų, aš tikrai būsiu labai atviras ir stengsiuos e, prisitaikyti kiek įmanoma. Uh, think... Ačiū. Man atrodo, kad tai, ką pasakė panas Gabriel Mato, dėl apsaugos nuostatų reglamento e, dėl Kolumbijos ir Perų, manau, tas pats taikytina ir čia, susitarimui su Centrinė Amerika. Tai aš noriu jo paklausti, ar jis dar norėtų kažką papildomą pridurti? Mes tai, ką jūs pirmai pasakėte, laikysime kaip taikytinu taip pat ir šiuo atveju. Mm, lygiai tą patį galiu pakartoti, daugiau neturiu ko pridurti. Tai tuomet pradėkime diskusijas. Ar kas nors iš narių norėtų pasisakyti, ypač šešėliniai gal pranešiai? Lašots. O po to Janikrado iš žaliųjų. Euh, Ačiū pirmininkė, noriu pasveikinti pranešėjus su atliktų darbų. Tai yra dėrybų magija. Tai, kad galų gale matai, kad situacija apsisuka visiškai kitaip, visiškai kitokia yra dėrybų pabaigoje. Pavyzdžiui, Mm, su Centrinė Amerika, kai Europa ba, bandė daryti spaudimą e, dėl darybų, iš tikrųjų buvo pareiškimai iš e, jų ministrų, kad čia baisus spaudimas iš Europos, tai ką po savaitės viskas apsisuka ir viskas yra puiku, darybos e, vyksta sklandžiai, susitarimas yra. Ir dabar aš kalbėčiau apie regionę integraciją ir šio susitarimo naudą bei kainą. Kolega Zalba dėl e, regioninės integracijos labai svarbius dalykus pasakė. Yra didžiulė ir didžiulis pavojus, kad jeigu kvotos nebus skirstomos kolektyvinių pagrindų tarp visų ratifikuotų valstybių, gali aišku kilti klausimas dėl regioninio vientisumo. Uh, dėl e, regioninių ryšių, o tai yra labai trapi situacija ir manau, kad tikrai reikia e, iš mūsų komiteto pasistengti užtikrinti, kad kvotos būtų paskirstos teisingai kolektyvinių pagrindų tarp viso regiono valstybių, kurios ratifikuos sutarimą. Dabar kas gaus naudos iš to susitarimo, kokie bus tie sektoriai, kuriuos labiausiai paveiks susitarimas. Imkime finansinį sektorių kaip pavyzdį kaip matome iš poveikios įvertinimo studijos, Centrinės Amerikos valstybės iš esmės nebeturi galimybių kontroliuoti savo bankus, savo finansinės institucijas. Ar mes galvojame, kad tai yra šio susitarimo pozityvus momentas? Mūsų frakcija galvo, kad ne. Pavyzdžiui, turėkime omenyje Panamos situacija, kur daugeliu atveju įvardinama kaip e, mokesnis rojus. Manau, kad e, centriniai Amerikai būtų labai svarbu išsaugoti e, viešojo sektoriaus pozicijas, ar tai tu kalba čia apie priekybą, ar, ar pagalbą kažkokiam dar tik uh, besikūrinčiom ar tvirtėjančioms ūkio šakoms. Taigi labai svarbu galvoti apie besivystančius subjektus, o ne apie um, stambiausius subjektus, kurie ir taip užima tvirtas pozicijas. Nesvarbu, kad tai ar tai būtų naudinga JAF ar, ar ES. Taigi visų pirma galvokime apie uh, E, regioninę vienybę ir galvokime, kas turės naudos iš tos laisvos prekybos susitarimo ir ar kas pralaimės, praloš dėl to susitarimo. Ir reikia galvoti, aišku, apie būdus kompensuoti Europos augintojams ir gamintojams už neigiamą poveikį. Eina kalba apie milijardus ES biudžeto eurų. Uh, kurie skirti finansuoti atitinkamoms šakoms, kur tai pinigai tiesiog dings, man atrodo, tai neprimtinas e, požiūris. Mačiaus išgūė. Ačiū pirmininkė, aš taip pat pamėginsiu kalbėti trumpai. Prisijungsiu prie Janik pastebėjimų, kuris kalbėjo apie bendrojo reglamento aplinkybės. Norėjau padėkoti pranešėjams už tai, kad jie mato sudėtingą šio susitarimo kontekstą, dvišalio susitarimo kontekstą tarp ES ir jos partnerių, kad jie supranta, kokios bus ilgalaikės ūkio raidos tendencijos. Norėčiau išryškinti du dalykus. Pablo Saulo paminėjo, jog vyko apsikeitimas nuomonėmis su ambasadoriais. Suinteresuoto šalis dalyvavo. Buvo kalbama apie didelį poreikį investuoti, mm, jeigu mes siekiame e, ūkio raidos regionuose. Ir man atrodo, kad atitinkamai turi būti suformuluoti e, susitarimo skyriai skirti finansų temai. Kol kas tai nėra padaryta. Nes pažiūrėkime į tarptautinius bankus, kurie dominuoja Centrinės Amerikos valstybių finansų sektoriuje. Aš nesakau, kad e, jie kaip nors sukūrę yra e, finansų architektūrą šiose šalise, bet jų įtaka yra milžiniška. Ir reikėtų suvokti, jog šių šalių ir šių regionų autonominė raida šiame sektorėje yra nepaprastai svarbi. Ar mes kalbame apie Hondūrą, ar Nikaragvą, ar kitas regiono šalis. Tad į šiuos klausimus reikia atsižvelgti, kai mes kalbame apie darbuotojų teisės, kai kalbame apie prašiau gyvenančius visuomenės sluoksnius. Mm, tam, kad būtų nors kiek vilties, kurią galima būtų sieti su susitarimu šiems visuomenės sluoksniams. Be to, turėtumėm per būsimus klausimus apsvarstyti, kaip mes galėsime plačiu mastu skatinti ūkio augimą, turiu galvoje smulkų ir vidutinį verslą abiejose Atlanto pusėse, tiek ES, tiek ir Centrinės Amerikos regionuose. Labai svarbu, kad pranašumų gautų visi suinteresuotieji. Galbūt e, monitoringo grupė jį gerai padirbėjo, bet ir toliau labai džiaugiuosi darbu e, šiame komitete. Dėkoju. E. Dėkoju, dabar suteiksime žodį komisijai, kad ji mums papasakotų apie priekybos susitarimą. Matijos Jurgensen, kalbės apie susitarimą ir Friedrichs Mišel kalbės apie apsaugos sąlygą. Matijas Jorgensen, prašau. Yeah. Yes, um, thank you very much um, uh, for. Dėkoju už šią galimybę pristatyti savo nuomonę. Aš, aš norėčiau trumpai išsakyti kelias pastabas ir pakomentuoti uh, komiteto narių padarytas pastabas. Taigi, pirmiausia, mes komisijoje remiame šį susitarimą ir tikėmės, kad taryba ir Europos parlamentas atliks visas reikalingas procedūras kuo skubiau tam, kad šis sustarimas galėtų įsigalioti. Mes manome, kad šis sustarimas bus naudingas ES, jis yra aukštos kokybės Jis suteikė mums prieigą prie e, labai svarbių rinkų. Bet to manome, kad šis sustarimas yra naudingas ir Centrinės Amerikos šalims, kadangi jis leis joms daugiau eksportuoti ES ir taip e, paskatins e, tolesnę jų ūkio uh, plėtrą, be to šios šalis galės diversifikuoti, įvairinti e, eksportuojamų į ES prekių sąrašą. Be to mes manome, kad šis sustarimas visiškai atitinka ES politinius prioritetus Centrinės Amerikos šalių atžvilgių. Tai yra regioninė integracija, regioninės integracijos skatinimas bei skurdo išgyvendinimas ir manome, kad šie susitarimai padės mums skatinti regioninę integraciją Centrinėje Amerikoje, o tai atitinka ES poziciją, kurios įlaikosi nuo 90-mečio pabaigos. Europos parlamentas nekartą yra jai pritaręs. Dabar trumpai apie tai, kas šiuo metu vyksta. Mes pateikėme pasiūlymą tarybai e, pasirašyti spalio mėnesį. Kaip žinau, darbas vyksta sklandžiai taryboje ir mes tikimės, kad taryba iki gegužės mėnesio priims sprendimą dėl to, ar pasirašyti šį sustarimą ar ne. Ir jei sprendimas bus teigiamas, tuomet mes galėsime pradėti šio susitrimo pasirašymo procesą su Centrinės Amerikos šalimis. E, Dirbsim labai sparčiai ir tuomet gal birželio mėnesį jis galės būti pasirašytas. Po to taryba perduos šį susitarimą parlamentui patvirtinti. Ir tik tuomet Europos parlamentas oficialiai gaus susitarimo tekstą. Puiku, kad jūs jau dabar domitės šiuo susitarimu. Dabar Keli, e, kelios pastabos apie tai e, komiteto narių klausimus. Kvotos ir apie tai, ar jos teisingai yra skirstamos e, Centrinės Amerikos šalims. Mes esame nustatę regioninės kvotas, tačiau mes suteikime galimybę spręsti, kaip skirti šias kvotas cukrui, ryžiams, pačioms Centrinės Amerikos šalims. Ir mes manome, kad toks požiūris dar labiau paspartins ir paskatins regioninę integraciją. Be to, susitarime yra labai išsamus skyrius apie priekybą ir tvarų vystimasi. Nenoriu jo dabar komentuoti, bet jums tikriausiai yra žinoma, kad kaip ir kitose susitarimuose, šiame susitarime yra numatytas pasirašančioms šalims taikomas įpareigojimas taikyti tarptautinės darbo organizacijos pagrindinės konvencijas susijusias su darbo sąlygomis ir plėtoti dialogą su pilietinė visuomenė. Be to yra numatytas ir atskiras ginčių sprendimo mechanizmas, skirtas būtent šiam skyriui. Taigi mes iš esmės manome, kad šis sustrimas yra geras ir tikimės, kad Europos parlamentas didelė balsų dauguma galės jam pritarti. Tai būtų svarbu, nes šis sustrimas taip pat gali nusiųsti žinę Centriniai Amerikai, kad mes norime jai padėti. Šiuo metu Centrinė Amerikai reikia mūsų paramos, nes jie išgyvena gan sunkius laikus. Ir šis sustarimas bei spartus šios sustarimų pasirašymas būtų geriausia mūsų parama šiam regionui. Taip, iš tikrųjų, Taryba šiuo metu rengia sprendimą dėl šio sustrimo, bet be abejo mes negalime užbėgti įvykiams už akių ir nežinome, koks bus tarybos sprendimas. Gerai, kas kalbės apie reglamentą dėl apsaugos sąlygos iš komisijos? Prašau. You, Ačiū pirmininkė. Labai labai trumpai, kadangi jau daug apie ką kalbėjome, daug ką aptarėme. Buvo pateiktas klausimas apie tai, ar galima būtų pasinaudoti apsaugos sąlygą tam, kad būtų skatinama priekyba ekologiškai žauginta produkcija. Na, šitokiu atveju reikėtų taikyti tarifų liberalizavimo priemonės, bet ir tiek. Toliau banano stabilizavimo, importo stabilizavimo priemonė. Mes neturėtume kalbėti apie kvotas, nes iš esmės kalbame apie uh, didžiausias leistinas importo apimtis, bet ne apie kvotas. Kvotas yra nustatomos pagal uh, PPO įsipareigojimus. O čia mes kalbame apie visiškai kitus dalykus. Dėkuoju, pirmininkė. Ar pranešėjas norėtų dar ką nors pasakyti? Taip, ponia pirmininkė, labai trumpai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, ypač Janikui, už jo indėlį, už jo pastabas. Aš iš tikrųjų manau, kad šis susitarimas turėtų paskatinti regioninę integraciją Centrinėje Amerikoje. Mes su Janiku dar galėtume aptarti kvotų paskirstimo klausimą ir tikiuosi, kad komisija atidžiai klausosi mūsų nuomonių, atidžiai klausosi e, to, ką mes sakome, nes mes norime, kad sistema būtų konkurencingesnė tiek pas mus, tiek Centrinėje Amerikoje. Mes norime, kad mūsų finansų sektorius galėtų veikti Centrinėje Amerikoje. Be to, fina, Europos e, finansų sektoriaus darbas Centrinėje Amerikoje galėtų taip pat padėti ir Centrinės Amerikos bankams. Jis galėtų padėti joms, e, jam užtikrinti didesnį likvidumą, tai būtų naudinga visiems. Komisija jau sakė, kad šis sustarimas būtų naudingas e, tiek Centrinė Amerikai, tiek e, Europos Sąjungai. Ir manau, kad jau netrukus pamatysime, kodėl šis sustarimas bus naudingas. Dėkuoju, o dabar kas nors pakomentuos e, reglamentą. Thank you for the interesting discussion. I think I got quite a lot of... of, of... Ačiū, ponė pirmininkė. Labai įdomi diskusija, sutikėt nemažai peno pamastymams. Sąžingos prekybos prekės ir ekologiškai žuginta produkcija. Aš apie pasvarstysiu, ar galima būtų ką nors pakeisti tam, kad galima būtų atsižvelgti į komiteto narių nuomonę. Pirmininkas, dėkoju visiems. kovo pabaigoje vyksinčiame komiteto posėdėje svarstysime pranešimą dėl e, ką tik aptartų dokumentų. Now is uh, voting time. Dabar galime pereiti prie balsavimo. Prašau paruošti balsavimo korteles ir balsavimo sąrašus. Ir visų prašau susėsti.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

We'll skip the votes on the... Na ką. Variel Dusarnis parengto pranešimo dėl ES ir Kinijos nebalsuosime, nes to paprašė pati pranešėja ir tai reiškia, kad periname prie pono Fielner parengto pranešimo dėl bendrosios muitų tarifų lengvatų sistemos. Ir pranešėjas paprašė žodžio. Labai trumpai, ponė pirmkė, tiesiog norėčiau pasinaudodamas progą padėkoti visiems kolegoms. Renkti šį pranešimą nebuvo lengva. Jis yra labai techninis, buvo daug pateikta pakeitimų, labai techninio pobūdžio. Ir norėčiau padėkoti Helenai iš sekretariato už jos nuostabę pagalbą, kurią jie suteikė ir man, ir visiems kitiems, kas rengė šį dokumentą. Taigi, tiek dėkoju. Pirmininkas, norėčiau Jums. Uh, priminti, kad pranešėjas pateikė 42 pakeitimus, kuriais jis apibendrina 182 e, komitetų pakeitimus, 20 pakeitimų pateikė Dėvė komitetas. Taigi dirbti iš tikrųjų buvo nelengva. Dėkoju pranešėjai ir dėkoju komiteto nariams už bendradarbiavimą, bet ypatingai be abejo dėkoju pranešėjui. Taigi periname prie balsavimo dabar. Pradėsime nuo trečiojo pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Toliau balsuojame dėl pirmojo pakeitimų bloko. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Toliau. Trečias dėvi komiteto pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 46, 47, 48, 59 pakeitimas. Jie yra identiški. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Toliau. 51. Amendments. Toliau 51 pakeitimas. 54, 55, 56, 57 ir 59 pakeitimo antroji dalis. Visi šie pakeitimai yra identiški. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime. Gerai, tikriname balsavimo rezultatus dėl 51 ir tolesnių pakeitimų. Galite balsuoti. Balsavimas baigtas. Ir šie pakeitimai atmesti. 52 ir 54 pakeitimai, kas už šios pakeitimus, kas prieš, Kas susilaikė? Atmesti. 61 pakeitimas, kas už? Atsiprašau, pasitaiso pirmininkas. Ne, dėl šito jau balsavome. Taip. Atsiprašau, 60 ir 65, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau, 61 pakeitimas, kas už, Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Pasitikrinkime. Gerai, tikriname balsavimo rezultatus dėl 61 pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ketvirtasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. 63 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 66 pakeitimas jo pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau 68, 72, 73, 66 pakeitimai. Pasitaisiu pirmkas, ne, baigėme ties 73-uoju. Kas už šiuos pakeitimus? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 66 pakeitimo antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 67 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. We move to amendments 80. Toliau 80-84 pakeitimai. Yra debatos, kas už, Mario, jūs nebalsuojate dėl savo pakeitimo? Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Amendment 79 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 83 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 85-asis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau periname prie 92 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl 92 pakeitimo. Prašau balsuoti. What's wrong with my card? Well, my card doesn't... Mano balsavimo, balsavimo kortelė neveikia, be abejo, aš balsuoju už. <laughs> no, it doesn't work. Ah, it does. Okay. Okay. Agi, veikia. Na kągi. Balsuojame dėl 90. 92 vote is closed. Antrojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. A, ir šis pakeitimas yra atmestas. Devyniasdešimt trečiasis pakeitimas. Kas už? Taip, 15 už balsavo, 15 prieš. Taip, aš taip pat balsavau. Hmm? Now there was no, no complaint about the procedure. So it... Ne. Galime tik apgailėstauti, kad šis pakeitimas atmestas, bet procedūra nebuvo pažeista. 93 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 94 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Gerai, pasitikrinkime 94 pakeitimas, galime balsuoti. 94 ir 97 beje. Dėl šių pakeitimų balsuojame. Prašau. Balsavimas baigtas ir šie pakeitimai yra atmesti. 96 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Trečiasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 97 pakeitimas. 97 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau 98, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 99 ir 9 pakeitimai, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau. Šimtas, šimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Šimtas. Ne. Pasitaisų pirmininkas. Dešimtasis dėvi komiteto pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dvyliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas antrasis pakeitimas jam yra pateiktas pakeitimas žodžiu, ar kas nors prieštarauja tam, kad būtų pateiktas pakeitimas žodžiu? Ne. Gerai, tuomet e, žodinio pakeitimo tekstą jūs matote savo balsavimo sąraše, taigi balsuojame dėl šio pakeitimo su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Toliau antrasis pakeitimų blokas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 107 pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 108 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 109 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 113 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 115 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 14. Dėvi komiteto pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 116. Pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 117 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 118 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 119 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 100 120 ir 121 pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaikę atmesti. Gerai, pasitikrinkime. 120 ir 121 pakeitimai. Galime balsuoti. Balsavimas baigtas. Ir šie pakeitimai yra atmesti. 122, 123, 124 pakeitimai, kas už šiuos pakeitimus, kas prieš, susilaikę. A, pasitikrinkime balsavimo rezultatus. Taigi 122, 23, 24 pakeitimai. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Ir šie pakeitimai atmesti. Penkioliktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Pasitikrinkime. Penkioliktasis pakeitimas. Galime balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 125 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? kas susilaikė, atmesta. 16 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 126 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau. 127 pakeitimas. 127 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. 128 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. 100. 129 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 130 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas. 32 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 133 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, Patvirtinta. Toliau. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 134 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 12 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Penkioliktasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Šešioliktasis pakeitimas, sako pirmininkas. Gal aš esu neteisus, bet kas nutiko su 136 pakeitimu pirmininkė? Because of the compromise it falls because the others are withdrawn. I'm told that it falls because of compromise amendment. Could you check this? Šis pakeitimas atkrito dėl to, kad buvo patvirtintas kompromisinis pakeitimas. Pone Fjellneri, ar jūs norėtumėt ką nors pakomentuoti? 136 pakeitimas, ar jis atkrito? Kiti pakeitimai buvo atsimti. Bet aš turiu jums saliamonišką pasiūlymą mes galime balsuoti dėl šio pakeitimo, dėl viso pikto, o, jį, o po to galim, galėsime patikrinti, ar viskas buvo padaryta pagal procedūrą, kad nereikėtų dar rengti vieno posėdžio. Gerai, 136 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 16 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 156 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 157. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 17. Pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 100. 60 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 160 pakeitimas, tikriname balsavimo rezultatus. Galite balsuoti. Dabar balsavimas baigtas. Ir šis pakeitimas buvo patvirtintas. 16, 18 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 161 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Atmesta 162 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 19 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 20 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Patvirtinta. 21 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. 165 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmesta. 166 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. Toliau. 169 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 170 74 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 175 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 176 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 170 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 173 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 171 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 172 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. 177 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 178 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 180 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 100, atsiprašau, 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 179 pakeitimas, kas už. Šis pakeitimas atkrinta. Nebalsuojame. Gerai. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 181 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 182 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 183, 6, 7, 8, 9 pakeitimai, visi šitie pakeitimai atkrenta. Taigi balsuojame dėl 185 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Let's move to the joint Toliau periname prie balsavimo dėl kelių pakeitimų. 193, 194, 195, 196, 198 ir 199 pakeitimai. Jie visi yra tapatus, taigi kas už šios pakeitimus, kas prieš, kas susilaikė. Atmesta. Toliau 200 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 201-220 pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 202 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 205 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 206 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 207 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 24 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinti. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis pakeitimas prieš susilaikė patvirtinta. 28 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 27 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 29 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 30 pakeitimas. Pirmininkas pasitaiso 33 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. Trisdešimt ketvirtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Toliau 37 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 38 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Ir dabar pereiname prie galutinio balsavimo dėl komisijos pasiūlymo su visais patvirtintais e, pakeitimais. Balsavimas vyks e, elektroniniu būdu ir galite balsuoti. Balsavimas baigtas. Ir šis dokumentas yra patvirtintas 22 komiteto nariams balsavus už, 5 balsavus prieš ir 2 susilaikius. Dabar teisėkuros rezoliucijos projektas, dėl jo balsuojame elektroniniu būdu, balsuojame. Balsavimas baigtas. 18 balsavo už, 6 balsavo prieš ir 6 susilaikė. Taigi teisėkros rezoliucijos projektas taip pat yra patvirtintas ir sveikinu pranešėją. Prašau jų. Aš pakeliau rankas dėl to, kad prašiau žodžio. Dėkoju pirmininkė, dėkoju visiems. Ir dabar paprašyčiau komiteto narių dviejų dalykų. Pirmiausias, gal su pirmininko pagalba, gal jūs kreipiuosi pirmininkė. Uh, Pirmiausia, aš manau, kad mes turime pradėti e, dėrybas su taryba, remdamiesi šiais dokumentais. Gali būti, kad mūsų pozicijos nėra labai skirtingos. Ir antras dalykas, aš manau, kad mes gal galėtume pradėti. Gal galėtume šį dokumentą svarstyti e, artimiausioje plenarnėje sesijoje. galėtume pereiti iš karto prie pirmo svarstymo, susitarimo, darybų su taryba be balsavimų plenarnėje sesijoje. Daniel Kaspari. Uh, Pane pirmininkė, aš supratau, kad tai yra paketas, kad mes pradedame dėrybas ir artimiausioje plenarnėje sesijoje irgi tą klausimą keliame kartu viską darome. Pirmininkas paaiškinimas toks, taigi kas už tokią procedūrą? Kas už tai, kad tokia būtų procedūra. Iš karto pradedam dėrybą su taryba, tačiau tai neužkerto kelio dar ir balsavimui plenarnėje sesijoje šio klausimu. Kas už tai? Prašom pakelti rankas. Kas prieš? Patvirtiname. dėrybų komanda nuo mūsų būtų sudaryta iš manęs kaip pirmininko, kaip, papra, kaip įprasta, pranešėjo Kristofer Fjellner, šešėliniam pranešėjo David Martin iš socialistų, Nikola Rinaldi iš Aldi, Robin Sturdy iš ACR, Matt Schultz iš Gūjo, Kiktainer iš Žaliųjų, Matijos Alvini iš FD. Ar būtų kokių a, klausimų? Laikomės įprasnio standarto. Kągi, ačiū. Susisieksiu su jumis, kad daug maž numatytumėm tvarkaraštį dėl to, kada bendrausime su taryba. We move to item 20, to vote item 20, which... 20 punktas pritarimo procedūra dėl tarptautinės kaučiuko studijų grupės įstatų ir darbo tvarkos taisyklių. Esu pranešėjęs, taigi siūlau, kad duotumėm pritarimą šio susitarimo sudarimui. Galime balsuoti. Elektroniškai prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Vieningai patvirtinta. Of, uh, Tokiu būdu baigiame balsavimus ir dabar grįžtame darbo tvarkėje prie 14 punkto. This is item what? Acta. Mrs. Akta. Akta. Vakar pradėjome diskusijas, tačiau turėjome laiko tik tai išklausyti komisaro ir nusprendėme diskusijas pratesti šiandien. Kas prašo žodžio? Federalif. Monsieur, monsieur le Président, cher, euh, cher... Pirmininkė, mėly kolegos, neturėjau galimybės vakar dalyvauti posėdėje, kai komisaras pasisakė. Mikrofonas neįjungtas. Pirmininkas, jeigu jūs norite pasisakyti dėl šio klausimo, uh, Tai turiu dar visą sąrašą norinčių pasisakyti iš vakar dienos. Jeigu dėl procedūrinių dalykų, tai dabar prašom, o jeigu ne, tai tada aš jūs įtraukiu į bendrą sąrašą. Pirmininkė, vakar neturėjau galimybės užsirašyti į norinčių pasisakyti sąrašą, tai pirmininkė, gal galėtumėt mane įtraukti, nes aš norėsiu pasisakyti. From... Taigi, laikysiuos vakar sudaryto sąrašo ir visų pirma išklausysime mūsų pranešėjo. David Martin, prašom. Much, Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti komisarui, kad jis turėjo galimybę dar kartą sugrįžti į mūsų posėdį. Aišku, kad nelengva jam taip padaryti, jo darbo tvarkė labai temta. Kaip vakar komisaras pasakė, tai yra labai prieštaringas klausimas tiek parlamente, tiek ir bendrai visuomenėje. Taigi matome, kiek susidomėjimo visuomenė rodo mūsų darbui. Kartu su peticijų komiteto pirmininku mes e, priemėme e, dviejų su pusė milijonų parašų sulaukusią peticiją aną dieną ir susitikome su pilietinės visuomenės atstovais, bandėme aiškintis, kas jiem kelia susirūpinimą, kad e, parlamentas žinotų situaciją. Taigi komisaras vakar pradėjo situacijos pristatymą ir aš toliau tęsiu uh, visų pirma skaidrumo klausimus. Tikrai tai, kai buvo deramas iš šio klausimų, e, kelia tam tikrą susirūpinimą. Aš suprantu, kad tarp dėrybų partnerių turi būti tam tikras pasitikėjimas ir kaip priekybos komitetas mes suprantame, jog reikia, kad diskusijos būtų subalansuotos, laisvos, atviros, tai kartais reikia ir tų uždarų durų, tačiau atvirai reikia pasakyti, kad mes kaip parlamentas negalvojame, kad tikrai pagrįstai visuomet buvo toks didžiulis slaptumas dėl akto ir kad ir e, Arif bent porą kartų išreiškė susirūpinimą iš Europos parlamento pusės, bent porą kartų buvo pri, priimti, um, patvirtinti tokie reikalavimai, kad būtų didesnis skaidrumas dėl aktą darybų. Reikia pasakyti, kad uh, suinteresuotos šalis dažnai e, gaudavo tokią informaciją, o kokios neturėjo galimybių gauti pilietinė visuomenė ir iš pradžių net ir Europos parlamentas. Tad e, tikrai pagristai, teisėtai kyla susirūpinimas dėl dėrybų, tačiau na, viskas jau praeitie, tai dabar tiesiog parlamentas turės apsispręsti dėl savo pozicijos pasiremdamas esamų tekstų mm, reikėtų protokole užfiksuoti, kad aš asmeniškai, kaip ir par, visas parlamentas, labai remiu tai, kad reikia apsaugoti intelektinę nuosavybę, Europos autorių teises, Europos išradimus. Žinome, jog tie dalykai yra Europos ekonomikos sėkmės žaliava. Be to Europa negalės konkuruoti, pavyzdžiui, su mažu atlyginimu ekonomikomis. Uh, Tad e, aišku, kad e, svarbiausias mūsų interesas yra apginti mūsų intelektinę nuosavybę. Žinoma, reikia kalbėti ne vien tik tai apie intelektinę nuosavybę. E, aišku, yra tokių prekių ir produktų rinkoje, kurios kelia pavojų. Pavyzdžiui, kaip kad suklastotos kažkokios prekės, padirbtos automobilio atsarginės dalis ir panašiai problema su akta man kyla ne dėl to, ko yra siekiama jie, bet kas gali būti padaryta netyčia. Kaip angliškai mes sakome dažnai, um, velnės lepiasi smulkmenuose, taigi aš sakyčiau, kad šiuo atveju trūksta tų detalių ir tai yra problema. Dažnai matome tekstą, bet nežinome, kokia yra tikroji to teksto prasmė, kokią reikšmę jis realiai turės. Taigi aš galvoju, kad svarbiausia yra tai, kad būtų aišku, kaip tas tekstas bus interpretuojamas ir gyvendinamas. Ir komisaras teisingai iš, išryškino tuos visus nesusipratimus, kurie sėtini kompromisų aktą. Aš čia gal nesivelsiu į tas visas karštas diskusijas dėl tų dalykų susijusių su aktu, tačiau e, reikia pasakyti, kad aktoje ne, ne, negali būti jokio, to, jokios nuostatos, kad būtų neribota teisė suteikta už atkirsti interneto tiekimą visiškai, individam nebus tokia teisė, ta, to, to, to, to, tokia. To, priemonė taikoma ir tikrai aiktos tekste nėra tokių e, dalykų dėl individų. Toliau aišku, ką daryti, pažiūrėjau, tokiais dalykais, kas yra įsirašyta į MP3, pavyzdžiui, grotuvą, ar tai yra teisėtai padaryta ar neteisėtai e, padaryta čia, tai nepatenka į šių procesų apimti. Kita, bet e, Bet mes nežinome, pavyzdžiui, kaip interneto teikėjai išsiaiškins tas prievolės, kurias akta teisės aktai jiems nustatys. Pavyzdžiui, um, tai, kad tekste, tarkim, nėra to pasakyta, tai dar nereiškia, kad, pavyzdžiui, interneto teikėjai nejaus prievolės tapti policininkais, kurie turi prižiūrėti savo interneto paslaugų gavėjų veiklą. Gali būti, kad bus tam tikras poveikis, kuris nėra planuojamas aktoje, nėra numatytas, bet kuris gali netyčia susiformuoti. Taip pat ir, pavyzdžiui, dėl to, ką komisija sako, dėl komercinio kopijavimo Pavyzdžiui, komisija sako, kad yra jau visas, visa prezidento teisė sukaupta dėl to komercinio kopijavimo. Tačiau, pavyzdžiui, jeigu nesi ekspertas, jeigu esi kažkoks pareigūnas, pavyzdžiui, valstybėje narėje, kuris atsakingas už šios lausimus, kuris dirbi muitinėje ir taip toliau, ar tikrai uh, viską žinai, kas yra europinė ar nacionalinė teisė dėl tokio komercinio kopijavimo. Galbūt ne kiekvienas toks darbuotojas viską iki galo žinos, taigi reikėtų labai aiškiai viską išdėsti čia, pasakyti, ką reiškia tas komercinio masto kopijavimas ir taip toliau, kad viskas būtų aišku. Taip pat kaip ir pavyzdžiui dėl generinių vaistų. Uh, Čia yra tam, tikra, e, tam tikras dvilipiškumas. Aš suprantu, ką komisija sako, kad patentai nepatenka į aktą. Generiniai vaistai netampa neteisėti dėl aktos. Bet vėlgi čia visos pareigos tenka pasienio pareigūnams užtikrinti, kad suklastotų sukurti vaistai nepatektų į bendryje. Tačiau mes iš praeities patirties žinome, kaip yra su mm, generiniais vaistais, kurie atkeliauja teisėtai į ES, tačiau neteisėtai yra e, konfiskuojami. Taigi yra tokių dalykų, e, kas susiję, pavyzdžiui, su suklastotų vaistų atgabenimu į ES ir, ir, ir muitinių darbų ir taip toliau. Aišku, sakoma, kad ne, svarbiausia apginti patentų turėtų teises, tačiau labai dažnai Pavyzdžiui, suklastoti vaistai yra pakuojami taip, kaip atrodytų, kad jie tarsi yra originalūs ir taip toliau. Atsiprašau, generiniai vaistai dažnai yra um, pakuojami taip, kad atrodytų, kad jie yra tikrai tokie, kaip ir tie, kurie buvo užpatentuoti, kad uh, ligoninių daktarams būtų lengviau atskirti tuos vaistus. Bet uh, muitinės pareigūnas, kuris galbūt nėra labai patyręs, gali laikyti tokius vaistus uh, su klastotėmis ir juos konfiskuoti. Taigi labai svarbu, kad viskas būtų aišku, nes tai yra labai svarbu, tarkim, ir mūsų sveikatos priežiūros sektoriui ir taip toliau. Komisija gali galbūt pasakyti, ponia Martin, jūs galbūt čia per pernelyg gazinate visus, galbūt susirūpinimą nereikalingose vietose keliate. Tačiau aš manau, kad mano uždavinys yra užtikrinti, kad dėl aktos būtų visiškas aiškumas, kad viskas būtų aišku per atimiausius metus, kad nebūtų kažkokių praleistų dalykų, spragų ir taip toliau. Prieš porą dienų m, mm, dalyvavau spaudos konferencijoje kaip pranešėjas, kuris tokiu tapau netyčia, iš tikrųjų taip yra. Kolegos, aišku, kai kas esate, turite aiškę darbo tvarkę šiais klausimais, labai susidomėję esate tais klausimais. Ir aš šiuo atveju pranešėjas galbūt esu puikus ta prasme, kad ateinu visiškai atvira, e, atvirų protą, esu visiškai atviras bet kokiam pasiūlymams, kadangi nesu tos, neturiu šioje srityje darbo tvarkės kažkokios tai kažkokių interesų. Taigi, e, labai sveikinu tai, ką pasakė čia komisija, aišku, ir vis tik tai aš manau, kad Europos parlamentas irgi turi pasiūsti savo šlausimus teismui, kaip ir komisija, nes manau, kad viskas turi atitikti ir pagrindinių teisų hartijos nuostatas ir taip toliau. Aš manau, kad jeigu yra ir kažkokių tarptautinių susitarimų, kurie čia gali būti paliesti, aš irgi norėčiau turėti aiškę e, poziciją dėl to, kiek kažkas kokių yra ryšių čia, ar, ar, viską, ar visur yra atitikimas. Uh, Norėčiau, kad teismas atsakytų į tokius klausimus ir, kaip jau sakiau, kadangi velnės slepiasi smulkmenuose ir kad būtent jau įgyveninimas ir taikymas gali sukelti problemų, tai aš siūlyčiau komitetui laikytis mūsų pirminio tvarkaraščio dėl aktos, bet renkti ne galutinį, o a, tarpinį pranešimą, tokį laik, preliminarų pranešimą, kad galėtumėm jame išdėstyti tinkamus klausimus komisijai ir kad kiti komitetai galėtų susi, susipažinti ir padaryti savo indėlį. Aišku, komisija gali pasakyti, kad visa informacija yra interneto svetainė ir taip toliau, bet aš norėčiau, kad komisija labai aiškiai pasakytų mums, kokią informaciją įteiks, tarkim, kitoms agentūroms, kokios bus gairės duotos dėl aktos įgyveninimo. Mes norime, kad visa tai mums būtų pateikta. Pavyzdžiui, jeigu interneto teikėjams bus kažkokios rekomendacijos rengiamos ar autorių teisų turėtojams, mes norime, kad mums ta informacija būtų pateikta. Mes norime žinoti, kaip aktą bus um, įgyvendiname detaliai jau. Mes norime taip pat, kad, e, gal, kad, kad būtų informacija ir valstybėms narėms pateikta iš komisijos, pavyzdžiui, Bulgarijos ministras pirmininkas pareiškė, kad e, jis nenorėtų, kad e, aktą kriminalizuotų piliečius. Na, nežinau, nebent Bulgarijos parlamentas nuspręstų patvirtinti baudžiam, baudžiamosios teisės nuostatas, kurios baustų už aktą pažeidimus piliečius, tai aktą tikrai tokio dalyko nenumato. Tai, bet aš matau, kad yra tokių neiškumų, tokio ne, nepakankamos informacijos. Aš manau, kad labai svarbu būtų turėti informaciją apie tai, ar pavyzdžiui kažkurios valstybės narės ketina sukurti kažkokius sankcijų mechanizmus dėl aktos, ar pavyzdžiui kriminalizuoti kažkokią tai veiklą ir taip toliau. Uh, Dar vienas dalykas, kodėl reikėtų metam atidėti viską, juk bus aki komuniter pakeitimų šioje srityje ir aš norėčiau pažiūrėti, kaip tie pasikeitimai atsispindės Europinėje teisėje ir tik po to susiformuoti galutinę nuomonę dėl aktos. Uh, galbūt e, kolegos ir nesitikėjo galutinių atsakymų, bet aš noriu pasakyti, kad tikrai galutinių atsakymų dėl aktos nėra kol kas. Aš tik noriu parodyti per šiuos artimiausius vienerius metus, kad yra labai daug visuomenės susidomėjimo šio klausimu ir todėl Europos parlamentas turi pademonstruoti, kad jis gali jautriai sureaguoti į visuomenės susidomėjimą, gali išmintingai dirbti tokiu klausimu, kaip kad Lisabono sutartyje nustatyta galime prisimti visą atsakomybę atsakomybę, mes galime pažvelgti į visas detalės, mes galime viską, viską analizuoti detaliai ir pasakyti taip arba ne aktai. Aš manau, kad tokiu būdu mes sukursime gerą įvaizdį, kad ir valstybės narės, ir piliečiai galės mumis pasitikėti. Dėkuoju, dvi pastabas norėčiau išsakyti. Pirmiausia. mes laiko turime nedaug, todėl prašyčiau elgtis drausmingai ir dėja esu priverstas apriboti jums skirtą kalbėjimo laiką dviems minutėmis. Antras dalykas, žvelgdamas į užsirašysiu pasisakyti, turėsiu suteikti pirmenybę šešėlėms pranešėjams. Ir pirmasis yra ponas Fielneris. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju komisijos e, atstovams ir dėkoju ir tau, Davidai. Džiaugiuosi, kad mes pagaliau pradėjome diskusiją šiuo klausimu. To laukiau labai ilgai. Laukiu, kol Europos parlamentas galės iš, iš, iš esmės išnagrinėti šį klausimą. Visuomenė yra labai susirūpinusi dėl šio susitarimo ir aš manau, kad mes turime pripažinti, jog dabar mes turėsime išsiaiškinti, kasgi e, apie ką yra kalbama. Iš iki šiol gautos informacijos, iš to, ką man yra tekę girdėti apie šį sustarimą, 50 procentų yra mitai. Pavyzdžiui, vienas iš tų mitų buvo tai, kad mūtinės pareigūnai dabar turės teisę tikrinti e, įrašus mano uh, iPad kompiuteryje, iPod įrenginį grotuve. Ir tai yra visiška nesąmonė. Tačiau kita pusė išsakomų susirūpinimų gali būti pagristi ir todėl mes turėtume išsamei išnagrinėti vis, viską. Ir puiku, kad siūloma yra nusiųsti šį sustarimą e, Teisingumo teismui vertinti. Komisijos narys kalbėjo apie skaidrumą ir apie jos stoką. Aš manau, kad būtent dėl to ir atsirado toks nepasitikėjimas e, tarp institucijų. Ir jei pažvelgsite į plenarnio posėdžio įrašus, pamatysite, kad ir aš, ir kiti kolegos uh, daug kalbėjo apie skaidrumą, nepakankamą skaidrumą. Aš manau, kad mes turėtume pasimokyti iš to, kas įvyko. Praeitėje tokio pobūdžio darybos visuomet vyko slaptai, tačiau dabar daug kas pasikeitė ir manau, kad atėjo laikas mums pakeisti tokią situaciją, nes to reikalauja Europos parlamentas ir visuomenė. Aš Beje, turiu prisipažinti, kad man atrodo, kad joks kitas susitarimas nebuvo rengiamas taip skaidriai kaip aktas susitarimas, nes mes galime jį skaityti ir turėtume pripažinti, jog akto susitarimas žymi tam tikrą istorinę ribą. Mano atstovaujame EPP frakciją nori, kad tarptautinė bendruomenė apsaugotų intelektinės nusavybės teisės. Mes manome, kad tam reikalingas yra tarptautinio masto bendradarbiavimas. Tai būtų reikalinga tiek mūsų ūkiui, tiek tam, kad galėtume geriau apsaugoti vartotojus. Tačiau mums kyla klausimas, ar akto susitarimas yra tinkamas, tinkama reakcija tai, kas šiuo metu vyksta. Mes nenorime pakeisti dabar uh, turimos pusiausvėros tarp intelektinių teisų apsaugos ir e, piliečių teisų. Manau, kad mes turėtume priminti ir savo, ir piliečiams, kad kasdienį gyvenimą reguliuoja teisės aktai, o ne priekybos susitarimai. Kiek aš suprantu, dėl šio susitrimo neketinama yra keisti dabar galiojančio teisino, išskyrus gal uh, mano šalies, Švedijos įstatymus. Kiek aš supratau iš komisijos uh, pareiškimų, šis susitrimas iš esmės dabar, dabar galiojančios teisinės uh, situacijos nepakeis. Tačiau nežinau, ar mes galėtume visiškai pasikliauti komisijos nuomonę. Manau, kad turėtume viską išsamei vertinti. Ir piliečiai, kurie yra sunerime dėl šio susitarimo, turėtų mums padėti, atsiūsdami savo klausimus, tam, kad mes galėtume pabandyti atsakyti į šios klausimus, arba jais remdamiesi, kad galėtume išnagrinėti šio susitarimo privalumus ir trūkumus. Bet dėl vieno dalyko visi sutarėme, kad mums reikia tarptautinio, tarptautinio bendradarbiavimo tam, kad mes e, apsaugotume intelektinės nusivybės teisės ir kad akto sustarimas yra būtent tokio bendradarbiavimo išraiška. Pirmininkas. Ponas Kamalis. Aš norėčiau padėkoti komisijai, sutarčių sergėtojai, už tai, kad ji jį stengiasi padaryti viską, kad dėrybos neprieštarautų e, galiojančiams sutartims. Davidai, tu pasakėjai teisingai, kai mes angliškai sakome, kad e, velnis lepiasi detalėse. Tačiau panašu, kad mes per mažai detalių turime, per mažai žinome apie tas detalės. Aš pritariu ir tam, ką pasakė Kristoferis ir ką Davidas sakė. Iš tikrųjų, negalima be galo, be galo klausti, ką mes turėsime keisti ateityje. Tai Komisija ir valstybės narės kai ką gali padaryti, tačiau mes neturėtume surišti, surišti savo rankų. Nemanau, kad reikia ką nors keisti dabar, tol kol mes nesuvoksime aiškiai, kas vyksta pasaulyje, kaip pasaulis keičiasi. Uh, Labai svarbu būtų, kaip ir sakė Deividas, paremti naujoves tam, kad e, inovacijos ir naujų technologijų kūrimas turėtų ateitį. Tačiau viskas keičiasi taip sparčiai, kad mes e, vargu ar galėsime numatyti e, visus įmanomus įvykių raidos scenarius. Ir komisijos narys, man atrodo, vakar labai gerai paaiškino, kokia yra dabartinė situacija. Ir mes pritarėme komisijos sprendimui kreiptis ir teisingumo teismą dėl šio susitarimo. Tik aš norėčiau paklausti, pagal kokį grafiką tuomet viskas vyks, kiek užtruks šį procedūrą. Vertimo klausimas taip pat yra labai įdomus. Ir manau, kad Europos parlamentas gal ir šį klausimą turėtų išsamiau išnagrinėti. Pirmininkas, dabar žaliųjų atstovas Janik. Dėkuoju, panė pirmininkė. Aš nekalbėsiu apie esmę, aš kalbėsiu vieną apie procedūrą. 118 sutarties straipsnė yra aiškiai pasakyta, kad Europos parlamentas turėtų būti informuojamas pagal uh, apie kiekvieną dėrybų manevrą, apie kiek, kiekvieną dėrybų etapą. O 13 straipsnė labai aiškiai pasakyti, kad komisija negali skelbti jokių viešų iniciatyvų, nepranešus raštu apie tai Europos parlamentui. Ir komisija dabar jau paskelbė apie tai, kad jį ketina kreiptis į Teisingumo teismą. Mes iš esmės šiai iniciatyvai pritarėme. Tačiau diskusijos vyksta žiniasklaidoje ir mums nėra aišku, kodėl yra ketinama kreiptis į Teisingumo teismą. Ir aš manau, kad e, būtent taip e, yra e, komisija pažeidžia bendradarbiavimo tarp parlamento ir komisijos taisyklės. Nes man atrodo, kad toks komisijos požiūris tikrai e, menkina Europos parlamento vaidmenį ir jis tikrai neatspindi noro gerai su mumis bendradarbiauti. Pirmininkas, e, komisijos narys Degucht pranešė man asmeniškai apie ketinimą paskelbti apie tai, kad komisija ketina kreiptis į Teisingumo teismą likus kelioms dienoms iki e, vieš, e, šios informacijos paskelbimo. Taip atrodytų, kad viskas yra aišku. Jūs sakote bent jau, kad viskas yra aišku. Tačiau, kai man kažkur bus su teisininkai, kiekvienas teisininkas pateikė man vis skirtingą šios sutarties nuostatų interpretaciją. Jūs esate teisininkas, ar ne? A, nu tai jūs tuomet galite pateikti savo vertinimas. Net Europos parlamento teisininkai sako, kad nėra prima fase įrodymų, kad šis e, sustarimas prieštarauja ES teisynui. Tačiau yra tam tikrų nuostatų, kurias galima būtų skirtingai e, įgyvendinti arba tai, kad e, gali būti pakeistas požiūris į kai kurios dalykus. Ir be abejo, Teisingumo teismas nuspręs, kaip mes turėtume gyvendinti šį susitarimą. Bet šiuo metu mes nežinome, koks bus jo sprendimas. Ir tai reiškia, kad mes negalime rimtai reaguoti jūsų žodžius, tai kad šis susitarimas nieko mūsų įstatymuose nepakeis. Nes e, nei sankcijos už prekių klastojimą, nei kiti dalykai nėra visiškai tokie pat kaip dabar galiojančios nuostatos. Kodėl mes nevartojame žodžio šal? ten, kur kalbame apie tai, kad šis susitarimas neturėtų būti taikomas e, individualiems piliečiams, kertantiems sieną. Aš kaip pilietis nenorėčiau kiekvieną kartą iškilus ginčių kreiptis į teismą, tačiau pagal šį sustarimą man gali tekti kreiptis į teismą. Be to panašu, kad šis sustarimas gali apriboti mūsų galimybės gauti informaciją. Dėl to susirūpinimą yra išsakęs jungtinių tautų komisaras atsakingas už žodžio laisvę. Ir gali būti, kad dvi bendrovės susidarys kokį nors susitarimą tarpusavį, pagal kurį piliečiai negalės gauti tam tikros informacijos ir tai būtų jų teisų pažeidimas. Tačiau teisų valdymas, teisų administravimas. Jis taip pat, e, man atrodo, kad nuostatos dėl teisų administravimo trukdys inovacijoms. Gali būti, kad e, sudarant akto susitarimą ir nebuvo bandoma pakengti skaitminiai erdvėjai, tačiau panašu, kad uh, Šis tyrimas vienaip ir kitaip turės įtakos tam, ką mes galime pasikrauti savo mobiliuosius telefonus ir kitus prietaisus. Taigi, jei šis susitarimas yra skirtas intelektinės nusavybės teisėms apsaugoti, tai jis tikrai tinkamai šios funkcijos netliks. Mano šalyje kalbama, pavyzdžiui, apie tai, kad šis susitarimas apims 50 e, e, e, apie šalis, kurios pagamina pusę viso pasaulio produkcijos. Tačiau nepamirškime, kad tik tai 5 procentai intelektinės nusavybės teisų pažydimų yra įvykdoma šiuose šalise. Ir norėčiau jūsų paklausti, ar jūs ketinate naudotis akto susitarimo nuostatomis? Uh, tam, kad būtų, kad Ar jūs remsite, remsite šiuo sustrimu, kai bus sudarinėjami dvišaliai prikybos sustrimai su tomis šalimis, kurios nėra, nėra pasirašyšios aktą susitarimo? Kalbama dabar apie tai, kad bus peržiūrėtas duomenų saugojimo laikas, kad bus peržiūrėta elektroninės prekybos direktyva. Uh, Ir kas bus, jei dėl aktą susitarimo mes turėsime, jei aktas susitarimas turės neigiamos įtakos visiems šiems dokumentams. Ačiū, kada, dabar, kada Ryf suteiksiu žodį, kadangi spaudžia laikas ir kadangi jis pirmai buvo pranešėjęs. Ačiū, pirmininkė. Komisarė, mėly kolegos. Iš kelias savaitės nusprendžiau išaiškiau mintį, kad negaliu dalyvauti šiame maskarade, renkti šį pranešimą. Daug kas įvertino mane kaip kokį kvailį ar revoliucionierių. Bet šiandien aš sveikinu tuos pasikeitimus, kuriuos matau daugelio o, kolegų atveju, pavyzdžiui, tvarkaraštis, reikėjo dirbti labai greitai, kadangi komisija spaudė. Pirmininkas, tai buvo balsavimas. Ir aš išsakiau visas abejonės, matau ir pasikeitimus komisijoje. Nu, apie tai, kad keitinama kreiptis į teismą ir taip toliau, labai svarbu, kad gautumėm juridinius išaiškinimus. Aš nesileisiu į visą susirūpinimą keliančius klausimus dėl individuo laisvės, dėl bendrijos teisės, dėl lankstumo, dėl uh, trips susitarimų, dėl geografinio taikymo ir taip toliau, į ką neatsižvelgta ir ką daugelis kėlė kaip susirūpinimą, kaip neraminančius klausimus klausimus. Komisaras sakė, kad, na, nedaug čia kas keičiasi, tačiau aš noriu pasakyti, kad kai mums yra siūlomas tekstas, kuris yra pavojingas ar kuris kelia nerimą daugeliu iš mūsų ir komisija sako, kad nieko čia daug nesikeis, tai norėčiau pasakyti, kad gal čia reikėtų stengtis kažkaip gerinti tuos santykius tarp komisijos ir parlamento. Ir um, šiandien galiu pasveikinti visus, kurie stengiasi tuos pakeitimus užtikrinti, nes tikrai matome daugiau viešumo, daugiau skaidrumo ir daugiau um, aiškumo. Uh, Ačiū. Noriu tik informuoti, kad varkaraštis buvo patvirtintas koordinatorių posėdėje ir EPP ne viena balsuoja sprendžiant tokius klausimus. O dabar pereikime toliau prie kalbėtojų sąrašo. Panas Leitfried iš socialistų. Ačiū, ponė pirmininkė. Laikykitės kalbėjimo laiko. E, mane šiek tiek stebina diskusija Mes labai draugiškai kalbame apie tai, kas nėra malonu. Ir diskusijose dalyvauja malonus žmonės, bet nežinau, ar joje norėčiau dalyvauti. Aš pasidomėjau aktą, esu teisininkas. Ir akivaizdu, kad mus apgaus. Europa sudarė susitarimą, kuriame kalbama apie mūsų produktų prekinių ženklų apsaugą, dizaino apsaugą. Bet JAV žiniasklaidos koncernai bus žymiai geriau saugomi. Ir tokie kaip Lady Gaga arba pavyzdžiui Spielbergas. Ir jiems te bus tokios problemos kaip nusipirkti 17, 18, o gal 16 privačių lėktuvų. Tad uh, Mes žinoma suprantame, kad prekių ženklų apsauga vaidina ypatingą vaidmenį. Šveicarija neklastojo europinių produktų, JAF neklastoja europinių produktų, bet klastoja tie, kurie neprisijungs prie šio susitarimo. Ir mes apie tai visai net nekalbėjome. Gali būti problema. Tai kam tada apskritai reikalingas toks susitarimas? Atvirai pasakysiu, nenoriu užduoti klausimų, bet aš esu prieš tokius susitarimus, kai e, pilietinės, teis, pilietinės visuomenės teisės yra paverčiamos baudžiamosios teisės dalimi ir persekiojimo dalimi. Uh, kaip gali būti priverstos privačios įmonės atlikti šnipinėjimo veiklą už valstybę ar už tam tikras tarnybas. Kitaip tariant, tai bus tam tikra prasme dienoraščių, stebėtojų funkcijos ir panašiai. Galbūt priežastis yra politinės. Tai yra įsikišti labai smarkiai į jaunų žmonių gyvenimą. 20-ame amžiuje buvo sudaryti įvairūs susitarimai ir mes matome, kad tie susitarimai iš anksčiau visiškai neatitinka dabartinių jaunų žmonių gyvenimo būdo. Ir man atrodo, tokie įribojimai, kurie numatyti susitarime, tuo labiau neatspindės naujo gyvenimo stiliaus. Dėkoju. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja postaram się mówić. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pasitengsiu kalbėti neilgiau nei tris minutės. O jeigu nepavyktų, būkite kantrus, jog kalbame tema, kuri sukelia tiek daug aistrų Europoje. Mūsų komitete iki šiol nebuvo svarstomos piliečių teisės. Yra daug nusistatymų prieš šį susitarimą. Ir tie nusistatymai remiasi pilietinių teisių pagarbą. Mes kalbėjome vakar apie Kolumbiją, apie Perų, labai daug laiko skiriame, tad skirkime bent jau nemažiau laiko ir akto susitarimui aptarti. Na, o dabar einu prie esmės. Pone komisarė, labai nuodugniai ir atidžiai jūsų klausiausi. Uh, noriu pasakyti, kad diskusijos, kurios vyksta Europoje tarp akto šalininkų ir priešininkų, nėra diskusijos apie intelektinės nuosavybės apsaugą. Europoje visi pasisako už šią apsaugą, tai akivaizdu. Diskusija yra visai kitokio pobūdžio. Ji vyksta tarptų, kurie galvoja, jog nereikėtų nieko keisti teisės aktuose, kurie yra taikomi dabar nereikia prisitaikyti prie naujų realijų, kurias sąlygoja internetas. Ir jie sako, jog tai reikia saugoti intelektinę apsaugą. Tuo tarpu yra kita stovykla, reikėtų pasižiūrėti, kokie teisės aktai yra taikomi išanalizuoti, kokį, pavei, kokį poveikį internetas daro ir tuomet galvoti, ką leisti, ko neleisti e, intelektinės nusavybės apsaugos srityje. O tik tai tuo met reikėtų pradėti galvoti apie naujų teisės aktų leidimą. Prekiniai ženklai taip pat ir dėl jų yra priimta prieštaringai vertinamų sprendimų, bet iš esmės mes šio susitarimo kontekste kalbame apie interneto naudojimo laisvę. Aš sutinku su komisaru, jog didžiausia grėsmė, apie kurią kalba aktos priešininkai, nepasiteisino. Jeigu pasižiūrėsime aiškiau, kas parašyta, tikrai aktą nemėginama kvestionuoti piliečių teisių, bet taip pat nereikia sakyti, kad aktai yra geras susitarimas, jis yra blogas susitarimas, netikslus. Jame daug neiškumų. Kaip antai, kompensacijų dydis yra didžiulis skirtumas tarp JAV ir Europos. Turiu galvoje teisės aktus šioje srityje, kompensacijų srityje. Be to kyla klausimas, O kaip pasikeis teisės, ar teisė apskūsti tam tikrus sprendimus priimtus intelektinės nuosavybės apsaugos srityje. Yra labai daug klausimų, daug neiškumo, apie juos iš dalies kalbėta ir apie tai kalbėjo Europos duomenų apsaugos įgaliotinis. Juk didžiaja dalimi kalbame ir apie asmens duomenų apsaugą. Sklando įvairiausių legendų apie šį susitarimą, bet dauguma, dauguma informacijos mes turime. Tai reikėtų išsiaiškinti, ko siekia šį susitarimą inicijavusieji. Leiskite man pakalbėti daugiau. Lenkijoje apie tai labai uh, aktyviai išnekama, tad suteikite man daugiau laiko. Bet pirmininkas, turime suteikti laiko visiems. Ponas Zeleskis bet leiskite bent jau užbaigti savo pasisakymą. Jau baigiu, baigiu. Aktai yra susitarimas. kuris atspindi valstybių iniciatorių interesus. Jos labai smarkiai riboja laisvės internet, internete. Darybos yra taip pat svarbios. Kelias link rezultato yra toks pat svarbus kaip ir rezultatas. Ir dėrybos dėl aktos turi vykti taip, kaip to pageidauja piliečiai. Žinoma, kad mes matome, kokia reakcija kilo įvairiuose valstybėse narėse. Bulgarijos premjeras kalbėjo apie tai, Lenkijos vyriausybė paskelbė savo poziciją, kaip žinia, Lenkija neketina ratifikuoti susitarimo. Tad Man atrodo, kad reikėtų šį susitarimą laikyti mirusiu. Turėtumėm iš naujo kalbėti apie du skirtingus polius. Tai yra interneto laisvė, jo naudotojų laisvės ir intelektinės nuosavybės apsauga. Ir kai išsiaiškinsime visus nežinomuosius, visas konstantas, tuomet galėsime ant stabilaus pagrindo pastatyti naujos kartos susitarimą. We, we than... Jeigu kažkas kalba daug ilgiau nei kiti, tai yra nesažinga kitų kolegų atžvilgių. Kiekvienas kolega turi kažką labai svarbaus pasakyti. Tai yra pirmas e, kartas, kai svarstome šį klausimą ir turėsime dar daug progų prie jo sugrįžti. Taigi, tai yra lygybės ir sažiningumo klausimas. Simon Busutil išlybė ne šio komiteto narys, bet sveikiname Jūs mūsų posėdėje. Ačiū pirmininkė, kad suteikėte man žodį. Esu EPP koordinatorius pilietinių laisvių komitete ir šiame komitete e, šis susitarimas taip pat labai su dideliu dėmesiu labai atidžiai analizuojamas. Turiu pasakyti, kai pirmas iki perskaičiau šį susitarimą, Paklausiu savęs, o kodėl aš turėčiau tam prieštarauti, eina kalba apie kovą su klastojimu, su piratavimu, tai kodėl aš turėčiau pasisakyti prieš. Tačiau vėliau viešose diskusijose įvyko sprogimas ir iškelta rimto susirūpinimo dėl pilietinių laisvių, kai eina kalba apie šį sustarimą, ypač interneto laisvės. Ir turi būti aišku, pirmininkė, kad na, nebent komisija galės mus visiškai nuraminti, kad tikrai nebus paliesta interneto laisvė, tai jeigu to neįvyks, mes turėsime balsuoti prieš šį susitarimą, nors ir remiame kovą su klastojimu ir piratavimu. Tai pirmas dalykas. Būtent iš pilietinių laisvių požio taško kyla labai rimtas susirūpinimas dėl šio susitarimo ir tą susirūpinimą reikia visų pirma išspręsti. Ir nežiūrint komisaro labai įdomaus pasisakymo vakar, aš vis tik tai galvoju, kad ne viskas, kas mus neramina, yra išspręsta. Antras dalykas - viešosios diskusijos. Deja, viešosios diskusijos jau yra užnuodytos. Ir turiu pasakyti dėl trijų priežasčių. Visų pirma, yra labai daug klaidingos informacijos, kurią reikia ištaisyti. Taip pat yra labai politizuoti šie klausimai. Ta prasme, kad jau vargiai gali net išsakyti savo poziciją šio klausimu. Ir galiausiai komisarė dėje vis dar ir iš komisijos prastai komunikuojama šio klausimu. Uh, Ir jei komisija neišspręs savo viešojo komunikavimo strategijos trūkumų šio klausimo, tai man atrodo, tas susitarimas praktiškai palaidotas. Iš tikrųjų, jeigu sėdė į salę, kur visi reikia, nesvarbu, kiek protingai bandi, bandai kalbėti, tavęs nieks neišgirs. Ir man atrodo, būtent taip ir yra dabar aktos atveju. Uh, Toliau kalbėtojų sąrašą jau užbaigiu, nieko daugiau nebeįtrauksiu jį, nesavaitėlį iš EPP. Paldies, priekšsėdėtai, godatai. Ačiū pirmininkė. Mielas komisarė, vakar klausiausi jūsų pasisakymo su didžiuliu susidomėjimu, klausiausi jūsų pateiktos informacijos. Ir iš tikrųjų jūsų pozicija yra tokia pati, kokią aš bandau paskleisti savo šalyje Latvijoje. Ir reikia pasakyti, vis tik tai žmonės tai neįtikina. Ir aš čia norėčiau um, priekaištauti komisijai. Toks svarbus teisės aktas, toks svarbus susitarimas nebuvo išaiškintas visuomeniai um, pakankamai. Uh, Tad buvo galima tikėtis, kad bus aktyvios diskusijos, kad visuomenė labai susidomės šio klausimu. Ir aš turiu pasakyti, kad mes jau vėluojame. Nors, aišku, turime ir konkrečiai komisijoje, kas atsakingi už komunikavimą komisijos narį, bet vis tik tai neišspręsta šis klausimas, komunikavimo klausimas. Aišku, kad yra viena grupė tokių, kurie yra prieš aktą tiesiog, bet yra ir kita grupė žmonių, kurie sako, kad viskas tiesiog yra labai neaišku ir todėl jie prieštarauja aktai už tai, kad jie galvoja, kad bus pažeistos pilietinės laisvės. Ir jeigu pažvelgtumėm į terminą, pavyzdžiui, klastojimas, jis nėra pakankamai gerai apibrieštas ir todėl lieka per daug galimybių skirtingai interpretuoti tokį terminą. Taip pat daug kas galvoja, kad kažkokiom atskirom grupėm galbūt galbūt netgi konkurentų grupėm bus sudaryta galimybė spręsti dėl vieno ar kito klausimo, kuris palies kitus konkurentus. Toliau 12, 1, 2, 3 punktai. Tai reiškia, kur pasakyta, kad būtų galima už, nutraukti kažkokią tai veiklą ar užkirsti ar at, neteikti prieigos, jeigu yra kažkoks pažeidimas. Taigi aš noriu paklausti komisijos, o ką tai reiškia. Uh, ir kokie bus nutraukimo terminai ir taip toliau. Kitas dalykas dėl aktos nuostatų, kur pasakyta, kad interneto teikėjų bus reikalaujama įvesti atitinkamus filtrus ir imtis kitos kontroliuojančios veiklos. Um, tai bent jau aš taip interpretuoju tas nuostatas, tai e, man atrodo, kad uh, tokie filtrai, jeigu jie būtų įvedami, jie gali pažeisti pilietinės laisvės. Man atrodo, kad reikia tikrai dar daug darbo padaryti aiškinant visus šios klausimus, bet um, bendrai mes vėluojame, tik svarbu, kad viskas būtų padaryta ne per vėlai. Aš pritariu, kad reikia teisės akto, kuris kovotų su klastojimu ir piratavimu, bet aš tikiuosi, kad visas tas darbas bus prikeltas naujam gyvenimui ir tai bus padaryta laiku kad bus galima įveikti taip pat ir, ir, ir visus populistinius pas, pasisakymus ir kad bus tikrai sutikite pakankamai geros informacijos. Sure. Is... Dėkuoju, pirmkė, dėkuoju komisijos nariui, daug kas buvo pasakyta, todėl gal dėsiu labai trumpai. Aš noriu užduoti du konkrečius klausimus. Ar girdite mane? Pirmasis klausimas yra štai toks. Mes iš piliečių ir iš suinteresuotų šalių, iš bendrovių, kad akto susitarimas padės mums spręsti dabartinės problemas. Ar ne atsitiks taip, kad šis susitarimas taps tiesiog e, tą politinėme žargone vadinamą e, kalėdų eglutę ir kad mes bandysime dviem šūviais, e, vienu šūviu nušauti du zuikius? Ar iš tikrųjų aktas susitarimas padės mums spręsti, pavyzdžiui, vaistų padirbinėjimo problemą? Ir kitas klausimas yra štai toks. ar ne atsitiks taip, kad norint kovoti su piratavimu, o jo mastas nuolatos didėja, nebus pakengta privačių, privataus ir viešojo sektorių partnerystėms, kurių tikslas yra kontroliuoti internetą. Ir ar neatsitiks taip, kad šios partnerystės turės atlikti paprastai vyriausybei paliekamas funkcijas? Nes mes manome, kad jei e, privatos veikėjai, privatos subjektai galės kontroliuoti piliečių veiklą, tuomet iš tikrųjų iškils rimtas pavojus jų pagrindiniams teisėms ir laisvėms. Ačiū pirmininkė. Te galiu prisijungti prie kolegų iškeltų atvirų klausimų. manau, kad iki paskutinio taško turime išsiaiškinti viską tam, kad galėtumėm priimti sprendimą. Tačiau taip pat žinau, kad yra labai daug samokslo teorijų. Be kita ko, taip pat suprantu, kad už viso šio reikalo stovi stiprus lobizmas ir viena jūsų bendradarbių dirbusi prie teksto, e, kuri dirba intelektinės nuosavybės rytyje, gindama muzikos sektoriaus veikėjų teisės ir laisvės e, taip pat galėtų e, pateikti atsakymų ir komisija turėtų paaiškinti, kiek lobistai įtakojo teksto ruošimą. Kitas dalykas, kuris mane domina ir kuris neminimas e, aktoje, tai yra geografinės kilmės nuorodos. Nes būtent žemės ūkio srityje mes susidursime su įgyvendinimo specifika, ar bus koks nors stebėjimo mechanizmas įvesta šioje srityje. Dėkoju. Ir dabar Helmutas Šulcas gūja atstovas. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Tas, kuris apsimeta vėjų, susilauks tik tai audros. Ir man atrodo, kad e, jau tai parodė be kita ko ir diskusijos per Strasbūro, per Strasbūro vieną plenarinių sesijų. Ir galvoju, kad dabartinis politikos stilius rodo, jog reikia diskusijų, būtent tam jos reikalingos, kad informuotumėm savo piliečius. Kitas man rūpintis dalykas yra produktų piratavimo klausimas. To šalis, kurios yra susijusios, nefiguruoja aktos susitarime. Kitaip tariant, jos lieka už borto. Brazilijos užsienio reikalų ministras 2010 m. spalį sakė, jog aktą gali paveikti teisių turėtųjų ir trečiųjų e, besinaudojančių tomis teisėmis teisų pusiausvirą. Paimkime Indiją, Kiniją, jos taip pat kalbėjo apie šio susitarimo nuostatas ir kad tik tai priima jas domėn. O būtent prieš šias valstybės mes nukreipiame savo kritiką dėl produktų piratavimo klausimų. Tad mes turime kurti naują tokių taisyklių architektūrą, kuri būtų priimtina plačiu mastu tarptautiniai bendruomeniai. Vakar mes kalbėjome apie pasaulinės priekybos sistemą, kalbėjome su Paskaliu Lamy, kuris labai aiškiai pasakė, taip, globalizacija sukuria naujas prielaidas, sukuria naują būtinybę kurti naujas tarptautinio pobūdžio taisyklės. Ir galvoju, kad aktoje požiūris į tas taisyklės yra neteisingas. Mes turėtumėm PPO kontekste kalbėti apie teisėtus interesus, apie kovą su piratavimu ir kovą apie e, pagrystą intelektinės nuosavybės apsaugą. Reikia pagalvoti, ar aktai ir trips yra tarpusavyje suderinami. Matau, kad yra aštuntame straipsnėje skirtumų Taip pat matau skirtumų 12.1, 12.2.3 e, straipsnėje, turiu galvoje ryšį tarp trips ir aktos. Tai yra labai nedaug pavyzdžių, bet e, ir nenorėčiau išsiplėsti, bet manau, kad Europos duomenų apsaugos įgaliotinio nuomonė dėl apsaugos teisų supainiojimo e, muzikos pramonėje yra vertinama žymiai labiau negu kad įprastinių piliečių teisės. Bet, kaip minėta, mums reikalinga bendra iniciatyva, e, kai mes kalbame apie modernes intelektinės nuosavybės teisės ir autorių teisės ir kai mes kalbame apie laisvą naudojimąsi internetu. Mes neturėtumėm kurti mechanizmų iš viršaus ir nuleisti jų į apačią. E, mechanizmų, kurie tai yra suinteresuoti status quo išsaugojimu. Labai laukiu šiandieną po pietų vykstančio e, seminaro, per kurį aptarsime labai svarbius procedūrinius su aktą susijusius klausimus. Dėkoju. Dėkuoju dabar e, Liberaldemokratų frakcijos vardu. Gerbimi kolegos, džiaugiuosi, kad pagaliau mes pradėjome diskusiją apie aktą sustrimo turinį. Na, mes šiek tiek jau vėluojame. Dauguma valstybių narių, ypač tos, kurios e, pasirašė Tokijoje po šiuo susitarimu, diskusijos jau įvyko. Pritariu ponui Zalevski, kad e, šiuose šalise, tai yra Lenkijoje, mano šalyje ir Bulgarijoje, buvo sudarytas politinis e, e, susitarimas, buvo pasiektas politinis susitarimas dėl šio susitarimo. Tačiau pilietinė visuomenė yra tuo nepatenkinta, ji protestuoja ir dėl to vyriausybės yra priverstas peržiūrėti savo uh, uh, pradinį sprendimą ar pas, uh, pasirašyti šį susitarimą. Aš manau, kad uh, Nesuderintas yra teisėtas tikslas apsaugoti teisų turėtojus ir būtinybė užtikrinti labai svarbes teisės ir laisvės, tokias kaip teisė gauti informaciją, teisė keistis informaciją ir taip toliau. Kai yra pasirašomi tokie tarptautiniai susitarimai, siekiama nepažeisti pagrindiniams laisvėms ir teisėms. Kai jų nepaisoma, turime čia, Europos parlamente, atvirai apie tai kalbėti. Šiame susitarime yra labai daug sudėtingų formuluočių, apibrėžimų ir dažnai būtent dėl teksto sudėtingumo nuostatas galima interpretuoti įvairiai ir dėl to tai iš to gali pasinaudoti kai kurios šalis. Aš to galiu tikėtis, pavyzdžiui, savo šalyje, Bulgarijoje. Ir piliečiai yra susirūpinę dėl to, kaip mūsų nacionalinė valdžia įgyvendins šio susitarimo nuostatas. Interneto paslaugų tiekėjai, nevyriausybinės organizacijos yra labai sunerime dėl galimos kontrolės. Ir e, iš tikrųjų komisija gal kiek pavėlavo. Pradėsiu diskusiją apie tai tik dabar. Ir džiaugiuosi, kad Europos parlamentas galės svarstyti šį susitarimą ne tik šiandien, bet ir ateityje. Ir gal per šias diskusijas komisija galėtų mus patikinti, kad ji atsižvelgs į visuomenės susirūpinimą. Na be abejo, reikėtų atsižvelgti į tai, kad Europos teisingumo teismas e, netrukus pateiks savo sprendimą ir tuomet mes galėsime apsispręsti dėl savo galtinės pozicijos. Bet aš manau, kad pirmiausia yra užtikrinti, jog pirmenybė būtų teikiama piliečių teisėms ir laisvėms. Dėkoju. Bertlingė. Socialistų. Ačiū pirmininkė, komisarė, Turiu du esminius klausimus, kurie mane labai jaudina. Pirma. Jeigu po 26 straipsnio susitarime būtų padėtas taškas, man nekiltų jokių problemų. Padėtumėm tašką po produktų klastojimo. Iš karto jums pritarčiau. Tačiau tos pačios produktų piratavimo taisyklės yra perkeliamos į skaitmeninę erdvę. Tad kitas klausimas. Ar galima taip daryti? O gal reikėtų atrasti iš esmės naują formą, kaip įtvirtiname skaitmeninėje erdvėje teisės. Nes betarpiškas naudotojų stebėjimas negali būti prasmingas. Pavyzdžiui, jeigu mes darome komiją, darome kopiją, tai mes mokame tam tikrą mokestį, mokestį už tą kopiją Vokietijoje, tam, kad autoriai susilauktų teisėto atlyginimo už jų kūrinių naudojimą. Tad e, kopijavimo teisės e, ir kaip jos reglamentavimas. Ar senoji sistema yra adekvati, ar ją galime perkelti e, naujoviškai, technikai, ar nereikėtų iš naujo kalbėti apie interneto naudojimo teisų įtvirtinimą. Kitas klausimas. Mes stengiamės, kaip sportininkai darome daugybę atsilenkimų, atsispaudimų, išsiaiškindami kas yra nesuprantama. Tai yra didelės sąnaudos, sąnaudos susijusios su įvairiausių teisinių savokų aiškinimuose. Ar apsimoka šio, šios sąnaudos, kai mes prieš pastatome tam pridėtinę vertę? Nes juk girdėjome kas sukelia problemas ir būtent jos nėra šio susitarimo kontekste. Tai ir nebus tai tik tai politinis manifestas, vieni yra geriečiai, kiti blogiečiai. Ar turėdami galvoje pasaulinį vystimąsi einame teisingų keliu? Būtent šie klausimai man kelia daugiausiai nerimo dėkoju. Kas pari, EPP. Dėkoju pirmininkė, dėkoju Martinui ir Bernd Lange ir kitiems kolegoms už konstruktyvius pasisakymus. Mes tikrai e, nešališkai vertinsime aktą per ateinančias savaitės. Mes matome, jog kyla grėsmė darbo vietoms ir jeigu taip yra, turime imtis veiksmų. Bet labai gaila, kad e, kai mes kalbame apie klimato kaitą, tai nei Kinijos, nei Indijos, nei Amerikos irgi nematome bendruose susitarimuose, bet mes vis tiek imame savo veiksmų, nes esame tikri, jog reikia spręsti problemą. Tad turėkite galvoje šį pavyzdį ir aktos um, kontekste. Kitas dalykas, labai svarbu tai, ką pasakė Simon Busutil. Mums EPP frakcijai visada buvo aišku per pastaruosius mėnesius ir metus ir dabar svarstant, jeigu būtų kokiu nors apribojimu, tai aktos nepatvirtinsime. Tačiau turime nešališkai įvertinti viską. Mums kelia nerima ypatingai 2012 m. kovo 1 dieną e, Google naujos naudojimo taisyklės. Ne vienas pilietis ir pilietė privačiai įmoniai dažnai tiki labiau negu demokratiniai institucijai, kuri buvo išrinkta be rinkimus. Bet jūs pažiūrėkite, ką daro Google dabar, ką darė praeitįje, o dabar veikia netgi dar labiau tokiu būdu, kuris kelia e, nerimą. Tai yra šnipinėja privačius elektroninius laiškus ir atlieka panašius veiksmus. Galbūt vieniems tai yra pageidautina, bet man tai atrodo žymiai pavojingiau, nes įsigaliojo atitinkamas e, e, teisės aktas, kuris kelia galbūt netgi daugiau grėsmės nei į aktą, kuri dar nėra patvirtinta. Pone Šliuderis kalbėjo apie tai, kad mes visose partijose ir frakcijose sakome, ko neturi būti aktoje ir raginame komisiją iš naujo persidėrėti dėl tų dalykų. Ir iš tikrųjų tų dalykų nebelikus, nebeliko susitarime. Ankstesnė versija, kurioje buvo parašyta tai, ko mes nenorėjome, yra pasitelkiama dabar, kai mes svarstome tuos dalykus, kuriuos norime matyti aktoje. Labai keista, bet nereikėtų naudotis ir pasitelkti tų senųjų aktos e, versijų ir redakcijų, interpretuojant naujus dalykus, kurie visai kitaip surašyti aktoje. Ir taip pat e, norėčiau pasakyti, jog turėdami galvoje Lisabono sutartį kyla uh, Skaidrumo problema. Nuo 2010 metų sausio pirmosios dienos visos frakcijos kritikavo skaidrumo trūkumą ir nuo to laiko Įvyko daug įvairiausių dalykų per plenarinius posėdžius, per neviešus posėdžius, kai buvo 2010 metais e, baigta procedūra. Arif tapo atitinkamo pranešimo pranešėjas, po to jisai įsitraukęs į prezidento rinkimų kampaniją nedirbo kurį laiką, o dabar kalbama apie tokį tvarkaraštį, pagal kurį būtų prastumta, a, prastumta aktą, tačiau nėra jokio tvarkaraščio. Mes tai EPP frakciją nuolat kritikavome ir trys ar keturi mėnesiai praėjo, mes turime pranešėję, kad yra RIF, Ir per tuos keturis mėnesius iki šiol mūsų komiteto atstovai nedalyvavo pranešimo svarstime. Tad mm, mes matome tą keturių mėnesių dėlsimą ir man atrodo, kad turime dabar galimybę įtraukti visuomenę į uh, E, diskusijas, tačiau kad ir Aryvo skleidžiamos legendos yra e, didžiausia fikcija, kuri labai smarkiai pakerta pasitikėjimą mumis. Dėkoju. Dėkoju. Prieš suteikdamas žodį komisijos nariui, aš dar norėčiau paklausti, ar Deividas Martinas nenorėtų apibendrinti vykusios diskusijos. Gerai. O, o dabar norėčiau paskelbti Jums savo poziciją. Pirmiausia, žiniomis, moksliniais tyrimais ir inovacijomis pagristam ūkiui reikia, jog intelektinės nusavybės teisės būtų griežtai saugomos. Intelektinė nusavybė yra svarbiausia ES konkurencingumo užtikrinant pati uh, žaliava. Reikėtų be abejo surasti tinkamą teisų apsaugos ir uh, e, galimybę naudotis teisėmis pusiausvyrą. Toliau mes turime pagrindinių uh, piliečių teisų ir laisvių hartiją. Tenai kalbama apie mokslininkų teisės. Mokslininkus reikia apsaugoti. Piratavimas ir klastojimas tai nėra. Teisė į piratavimą ir klastojimą nėra piliečių teisė. Toliau. Briuselio, Bruselėje bet kas gali įsteigti kokią nors krautuvėlį, kurioje gali prikiauti piratuotomis ir klastotomis prekiamis. Ir jis gali tą patį padaryti į internete, tokia yra šiandienos realybė. Ir paskutinis dalykas. Aš manau, kad aktas susitarimas nekelia grėsmės piliečių individualioms teisėms ir laisvėms. Tai tiek. O dabar sutikiu žodį komisijos nariui, ponui Degucht. Uh, Pone, dėja turiu apriboti ir jums skirtą ribotą laiką. Ir po to, po to suteiksiu žodį pranešėjui. Ne dabar. Na, aš dabar nebenoriu komentuoti šios streamo turinio, noriu, kad komisija išsakytų savo nuomonę. Aš tiesiog norėčiau paprašyti, kad komitetas pritartų mano siūlomai strategijai. Uh, Kadiras dėja turėjo išeiti. Bet dabar darbų grafikas. Mes gavome šį dokumentą tik tai prieš kelias savaitės ir tik dabar galime pradėti diskusiją. Aš norėčiau, kad komitetas šiandien patvirtintų, nors nu, tam paprastai reikia balsavimą, tai aš tikiuosi, kad komiteto nariai tam neprieštaraus tai yra patvirtintų rezoliucijos projektą, kuriame būtų užsakytas kom, e, Europos parlamento pritarimas komisijos sprendimui kreiptis į teisingumo teismą. Jeigu mes dėl to galėtume susitarti, tai tuomet tai paspartintų tolesnį darbą. Dėkuoju, Davidai, o dabar žodis komisijos nariui. Thank you, uh, chairman. Ačiū pirmininkė. Man pateikta buvo daug klausimų. Ir š... aktą sustrimo svarstysime šiandien po pietų, todėl dabar kalbėsiu gan trumpai. Pirmiausia, dėl slaptumo ir dėl tų kaltinimų, kad dėrybos vyko slaptai. 2010 m. vasario mėnesį e, pradėjau dirbti komisijoje ir man buvo patikėti, e, patikėtas prekybos portfelis. Iš karto manęs paprašė, kad aš paskelbčiau visuomeniai apie susitarimo, rengimo susitarimo projektus. Tai daryti nėra lengva, nes paprastai, kai vyksta tarptautinės dėrybos, teisingai ar neteisingai, kad ir kaip jūs vertintumėt tokį dalyką, jos vyksta neviešai ir mūsų partneriai tik balandžio mėnesį pritarė tam, kad mes koptume informaciją apie e, susitarimą ir e, apie kiekvieną dėrybų raundą. Taip ir elgiamės. Be to, Europos parlamentui perdavėme daugybę su dėrybomis susijusių dokumentų. Kiekviena mūsų e, parengta dėrybinė pozicija buvo atsiusta ir jums. Gal jūs ir neskaitėte šių dokumentų, ne, ir aš jūs ir gerai suprasčiau, nes iš tikrųjų dokumentai buvo siunčiami kilogramais, bet o tai yra gan sudėtingas, gan sudėtingas suformuluotas tekstas. Iš tikrųjų, Europos parlamentas gavo oficialiai gavo dokumentus tik prieš kelias savaitės. Taip yra dėl to, kad dokumentai turėjo buvo išversti ir dėl oficialios procedūros. Tačiau jūs galėjote pradėti svarstyti e, šios dokumentus kur kas anksčiau. Jūs e, dėryboms, diskusijoms nebuvo jokių kliūčių, nebent dėrybos dėl uh, prezidento rinkimų kampanijos Prancūzijoje. Toliau. Aktas susitarimas, techninė prasme, yra priekybos susitarimas. Bet be abejo mes suprantame, kad šis susitarimas, kur kas labiau nei bet koks kita, kita, kitas priekybos susitarimas, liečia žmogaus teisės ir laisvės. Nes mes kalbama apie autorių teisų apsaugą internete. Ir todėl mes nusprendėme, kad reikėtų atviriau kalbėti apie dėrybas. Antra. Iš tikrųjų, susitarime yra daug labai bendrų formuluočių, pavyzdžiui, kur kalbama apie komercinį mastą. Bet jei pažvelgsite į šias formuluotės iš atidžiau, beje, pranešėjas taip pat apie tai kalbėjo, kad Europos Sąjungoje jau, Europos Sąjungos teisė jau yra labai daug, e, e, e, labai daug teisės aktų ir nuostatų, kurios yra susijusios su šiuo dokumentu. Pavyzdžiui, apie komercinį mastą kalbama yra nuomos nuomą reglamentuojančiuose dokumentuose, kurie buvo patvirtinti 92 metais. Krips susitarimo 61 straipsnėje taip pat kalbama apie tuos pačius dalykus. Jei paskaitysite Krips 61 straipsnį, ten yra parašyta, kad valstybės narys turi numatyti baudas ir baudžiamasias sankcijas už uh, piratavimą ir klastotes, vykdom, kurie vykdomi yra komercinių mastų. Taigi, tiek. Be to, dėl aktą susitarimo dėrėjosi ne komisija, o valstybės narės. Taigi mane šiek tiek stebina tai, kad valstybės narės dabar pradėjo prieštarauti tam, dėl ko pačios dėrėjosi. Valstybės narės dėrėjosi dėl baudžiamųjų sankcijų. Ir komercinis mastas, anot valstybių narių, buvo apibrieštas pagal galiojančias ES teisinės normas. Apie tai labai aiškiai yra pasakyta 23 straipsnio pirmajame punkte. Ir Europos teisė labai aiškiai apibriešta, apibrieštas komercinis mastas ir kiti dalykai. Uh, Be abejo, kai žvelgiate į bet kokią sutartį, bet kokioje sutartyje pradžioje yra pateikim, pateikimos savokų apibrieštys. Tačiau čia iškyla tam tikras nesusipratimas. Aktas susitarimas yra, nėra apie nėra susijęs su teisė, jis yra susijęs su teisės gyvendinimu. Be abejo, jeigu jūs esate nepatenkinti teisės nuostatomis, tuomet keiskite jas čia, parlamente. ES teisė negali būti keičiama be jūsų dalyvavimo. Pagal bendrąją sprendimo procedūrą viskas yra palikta spręsti jums. Jeigu jums netinka teisinės nuostatos, pakeiskite jas. Europos komisija neturi teisės keisti teisės aktų. Jeigu jums kas nors nepatinka ES teisėje, nepamirškite, jog jūs esate galiausiai už tą teisę atsakingi. Taigi reikėtų labai aiškiai atskirti mums tenkančias funkcijas ir atsakomybę. Dabar nepatentiniai vaistai. Dvi problemas iškyla dėl nepatentinių vaistų. Viena iš jų yra akto susitarimo nuostatos ir uh, dvišaliai susitarimai. Praeitėje ne Europos komisija, o valstybės narės jau pritaikė sankcijas už suklastotus vaistus. Vaistų, vaistai buvo konfiskuoti Niderlanduose ir Prancūzijuose. Dabar valstybės narės to nebegalės daryti, vadovaudomasi te, patentų teisę, galės tik tai tikrinti prie pasienio, ar yra įvežami suklastoti vaistai. Aš gaunu šimtus elektroninių e, laiškų, kuriuose sakoma, nelieskite mūsų vaistų. Bet nepamirškime, kad suklastoti vaistai gali padaryti rimtą žalą. Nepamirškime, kad 10 procentų visų nepatentinių vaistų yra suklastoti vaistai. Yra tam tikrų e, AIDS, e, pavyzdžiui, skirtų vaistų, bet tie vaistai uh, veikia tik tai dėl placebo e, efekto. Žmonėms atrodo, kad jeigu jie gers kažkokias piliulės, tai jiems padės, tačiau dažnai jie susilaukia visiškai kitokio rezultato. Taigi, kodėl mes negalime kontroliuoti, kas atvyksta į mūsų uostus ir prie mūsų sienų? Kodėl mes negalime kontroliuoti tų prekių, kurios patenka į mūsų teritoriją? Tikrai norėčiau, kad atsakytumėt man į šį klausimą. Toliau. Ką tikrins Europos teisingumo teismas? Apie ką skelbs savo nuomonę? Na, Europos teisingumo teismas gali atsakyti į šį klausimą. Mes pateiksime teismui savo klausimus. Pone Žado, mes prieimėme sprendimą kreiptis į teisingumo teismą ir tai nėra dėrybų etapas. Jūsų, tai yra pirmasis dalykas. Antras dalykas, pranešėjų ir jūsų komiteto pirmininkų mes pranešėme apie savo ketinimą teis, kreiptis į teisingumo teismą. Aš aiškiai tai pasakiau jums. Tam, kad aš galėčiau oficialiai jums apie tai pranešti, aš turėčiau kreiptis į, e, į Europos komisiją, į kolegas. Tam, ir tam, kad galėtume kreiptis į teismą, man taip pat reikia komisijos pritarimo. Taigi aš kreipiausi į komisijos narius ir kai tik tai tą padariau, iš karto šis sprendimas tapo o, viešas, iš karto jis buvo paš, paviešintas. Mm. Europos parlamentas, taryba ir Europos komisija ir bet kokia valstybė narė gali kreiptis į Teisingumo teismą, taigi mes nieko neteisėtų nedarome. Taigi, ką galės uh, nuveikti uh, Europos Teisingumo teismas? Gerai, pateiksiu savo nuomonę. Teisingumo teismas reguliariai tikrina, ar antriniai teisės aktai neprieštarauja ES teisėjai. Taigi, aš įsivaizduoju, kad e, Teisingumo teismas ne vien e, išnagrinės, ar yra pažeidžiamos pagrindinės teisės ar ne, aš tikiuosi, kad jie įsigilins į susitarimo detalės ir viską išnagrinės ir pasakys mums, ar, pažinim, paž... ar šis susitarimas pažeis pagrindinės teisės ar ne nesumatęs dar Teisingumo teismo sprendimo, kuris būtų trumpesnės nei 25 puslapių. Taigi teismas viską išsamei išdėstys ir paaiškins, koks egzistuoja ryšys tarp pagrindinių teisių, laisvių, tarp žodžio laisvės, teisės gauti informaciją ir teisės į nuosavybę. Nepamirškime, jog teisė uh, turėti nuosavybę taip pat yra pagrindinė teisė. Ir nebejoju, kad teismas išnagrinės, ar visos šios teisės yra, ir laisvės yra tarpusavyje tinkamai suderintos. Ir tikiuosi, kad teismo sprendimas suteiks peno tolesniems diskusijoms. Toliau kalbama apie tai, kad mes nesuteisingais partneriais bendradarbiaujame. Mes bendradarbiavame su tais, kas nori kovoti su, su, su klastotėmis ir piratavimu. Mes stengiamės taip pat bendrauti ir su iškilančiomis ekonomikomis, tačiau jos nenori rūpintis intelektinė nuosavybė. Intelektinė nuosavybė paprastai rūpi tik tai išsivyščiusioms šalims, nes besivystančios šalis stengiasi pasinaudoti turimą intelektinę nuosavybę, apskritai turimą pasaulyje turimą intelektinę e, nuosavybę tam, kad uh, išplėtotų savo ūkį. Taigi mes negalime nurodinėti besivystančiam šalims ne, nebeklastoti prekių. Mes galime tik tai užkirsti kelią tokioms prekiams patekti į mūsų teritoriją. Like say, Toliau materialinė teisė, aš gal daugiau apie tai pakalbėsiu po piet. Gali būti, kad materialinė teisė reikės kažkokių tai atnaujinimų. Ko, komisija dar galės a, išsakyti savo poziciją dėl intelektinės nusavybės teisė, teisių, dėl a, elektroninės priekybos klausimų. Aišku, čia jau ištisi dešimtmečiai, kaip teisės aktai galioja, galbūt reikia juos atnaujinti. Tačiau manau, kaip parlamentas jūs irgi turėtumėt kelti savo klausimą, ar yra kokių problemų ar ne su nacionaliniais teisės aktais. Taip pat ir dėl jų atitikimo, pavyzdžiui, atitinkamai teisiai ir pagrindinių teisių nuostatoms. Uh, ir pavyzdžiui ta galimybė lais, atkirsti interneto prieigą, pavyzdžiui, kur numatyta, tarkim, Prancūzijos teisės aktuose, ar ta galimybė e, teikėjų nutraukti tiekimą atitinka pagrindinės teisės, pagrindinių teisės nuostatas ir Europinės direktyvas ar ne. Uh, Manau, kad reikėtų kelti klausimą, ar čia tikrai galėtumėt kažką nuveikti. Tai yra tikrosios problemos dėl tokių teisės aktų. Aktas susitarime yra aiškiai pasakyta, kad negalima taip uh, laisvai uh, numatyti tokios teisės, uh, bet kada nutraukti tiekimą. Ta, turi, tas turi būti nustatyta valstybių narių lygmenių. Ir tikrai yra tokių valstybių narių, kurios yra reglamentavusios tas galimybės. Ir pabaigai, pirmininkė, aš suprantu, kad e, ir man galioja tas pasisakymo laiko limitas, bet pirmininkė, pabaigai komentaras dėl to, kad jau čia per vėlai viskas daroma. Sutartie ir nustatyta, kad reikia peržiūrėti tą materialinę teisę ir paskui sugrįžti prie tų klausimų. Bet iš valstybių narių pusės tokia pastaba daugiau nei keista, nes visų pirma, aišku, taryba išanalizavo sutartį, viską e, vieningai nusprendė, bet ne vien tik tai taryba kaip ES institucija, bet ir valstybės narės vieningai sprendė dėl tų klausimų. Juk tai, kaip jūs vadinate, yra mišrus susitarimas. Tai ir Europos parlamentas, bet ir nacionaliniai parlamentai um, dalyvauja taip pat, pavyzdžiui, dėl baudžiamosios teisės dalykų. Ir buvo vieningi susitarimai, o dabar staiga uh, Nu, imama abejoti tais susitarimais. Ar tai reiškia, kad tik dabar prabusta yra dėl to, kad yra tok, tiek to ažiotažo, bet ar tai rimtai yra dirbama, tai reiškia, kad reikia vėl iš naujo pradėti visą darbą. Taip galbūt, bet gal valstybės narės turėtų irgi iš naujo pradėti visą darbą. Of... Ačiū, tuo baigėme šį pirmąjį pasikeitimą nuomonėmis šio klausimu. Kita galimybė aptarti šį klausimą bus vėlgi šiandien um, posėdėje, kuri, kuris bus atviras visiems. Ačiū komisariu už tai, kad dalyvavote mūsų vakar dienos ir šios dienos posėdėje. O dabar turime nuspręsti, kuriuos iš darbo atvarkės punktų mes atidėtumėm kitam posėdžiui kaip kaip aš galvoju, reikėtų pirmenybę teikti 22, 21 ir 24 punktams. Jeigu neprieštarautumėt, pereičiau tada iš karto prie 22 punkto. Robert Sturdy yra pranešėjęs. Kalbame apie parlamento tarybos reglamentą, kurio panaikinamas tarybos reglamentas dėl tam tikrų apribojimų taimų tam tikrų plieno gaminių importo iš Rusijos. Pirmininkė, ar tai reiškia, kad kiti darbo atvarkės punktai bus atidėti kitam posėdžiui, tai turiu galvoje 25-26 punktus? What, what is sure is that we will have time. Tai reiškia, kad žiūrėsime, ar pakaks laiko jiems ir galbūt kitus tos punktus, kuriem nepakaks laiko, perkels, tos kitus punktus perkelsime kitą posėdį. Taigi, 22 punktas pono Stardį nebėra posėdėje, bet jis pasakė, kad David Campbell jį pavaduos. Taigi, iškart suteikiu žodį pono David Campbell. Thank you, Ms. Thank you, Mr. Chair. Ačiū pirmininkė. Pirmininkas, prašau visų parodyti dėmesio pranešėjų. Ačiū pirmininkė. Robert Stardi perdodavė man savo užrašus ir paprašė trumpai pristatyti šį klausimą. Kaip suprantu, susitarimas, kuris galiojo nuo 2007 metų dėl priekybos tam tikrais plieno gaminiais turėjo būti uh, nutrauktas dėl to, kad panaikintas, kadangi Rusija įstojo į PPO. Taigi tai yra klausimo visa esmė. Robert Sturdy, ką iš esmės sako, yra tai, kad jis galvoja, jog PPO yra geriausias garantas, kad bus laikomasi taisyklių daugia šalėje priekybos sistemoje. Uh, Jis e, iš tikrųjų kėlė klausimą ponai Lamė dėl Rusijos narystės PPO stebėsenos ir įvertinimo, ar tikrai yra laikomasi taisyklių iš tos šalies pusės, nes jis galvoja, kad yra tam tikra grėsmė, jog Rusija nesilaikys kai kurių taisyklių. Taigi jis sakė mm, ponui Lamė, kad būtų gerai, kad um, kasmet būtų teikiama ataskaita Europos parlamentui dėl to, ar Rusija laikosi atitinkamų taisyklių. Panas Lamė dar kol kas nesureagavo į tai, nepateikė įsipareigojimų kažkokiu tokiu tuo, tuo klausimu, tačiau panas Terti galvoja, kad m, mm, ketverių metų laikotarpis, pažiūrėjau, kaip Kinijai yra per ilgas Rusijai ir jis galvoja, kad dėl Rusijos, kadangi klausimas yra labai aktuolus, reikėtų ataskaitų kasmet. Tai gal tokie pagrindiniai klausimai, pirmininkė, būtų šią temą. Pirmininkas, pranešimo projektą turite savo aplankuose ir suteiksiu žodį šešėliniams. Inese Vaidrė iš EPP. No. Ne? Ar kažkas dar norėtų pasisakyti? Silvana Kochmerin. Okay. Like yeah. Ar jūs norėtumėt, kad aš pradėčiau? Silvana Kohmerinė šaldė. Ačiū. Dėkuoju ponui Campbell, kuris pavaduoja kolegą. Pritariu teksto projektui kaip po tokiam. Tai yra toks formalus prašymas, kurį turime išdėsti, tačiau mums kyla tam tikras susirūpinimas ir tai yra pateikta mūsų paaiškinime. Aš džiaugiuosi, kad ponas Sturdi prašo iš PPO metinės ataskaitos, aš manau, kad tai reikia įtraukti į paaiškinimus, kad mes norėtume matyti ir tą metinę ataskaitą, bet mes taip pat norėtume matyti ir uh, išsamų poveikio įvertinimą iš komisijos, uh, ką realiai reiškia tai um, ES, pavyzdžiui, tas kvotų atsisakymas, aš aišku pasisakau už tai, priekybos liberalizavimas yra visada labai gerai, tačiau vis tik tai reikia žinoti, kokia yra tikroji situacija ir todėl reikia reikėtų, kad komisija atliktų poveikio įvertinimą, mm, poveikio plieno pramoniai įvertinimą. Uh, galbūt tuomet paaiškėtų, ar reikia kokių pereinamųjų laikotarpių ar kažkokių specifinių apsaugos mechanizmų, kaip kad mes turime kitose sritise. Komisija yra pateikusi tam tikrų apitikrių paskaičiavimų, kiek Europos plieno pramoniai būtų naudingas tos kvotų panaikinimas. Tačiau kaip tie vertinimai tokie apitikriai yra paskaičiuoti, vis tik tai mums dar neaišku. Taigi būtų gerai, kad visa tai būtų, tokios pastabos būtų sudėtos į paaiškinimą ir kad tai būtų perduota komisijai. Cutăș. Asendi. Mulțumesc, domnule președinte. Socialistul Vardu. Și eu, uh, în calitate. Ačiū pirmininkė, kaip šešėlinis pranešėjas nuo socialistų. Noriu pasakyti, kad mes galime pritarti šiam pranešimui. Akivaizdu, kad kai Rusija tapo pasaulio priekybos organizacijos nare, šis reglamentas jau nebeteko prasmės. Be to, jeigu jis toliau galiotų, tai būtų PPO taisyklių pažeidimas. Aš labai norėčiau, kad pasaulio priekybos organizacija išliktų pagrindiniu daugia šalės priekybos taisyklių laikymosi garantų, nežiūrint to, kad, aišku, toje organizacijoje vis dar reikia tam tikrų reformų. Ačiū. Pataisimas. EPP šešėlinis Pavas Zaleski. Atsiprašau už taip, jums žodis. Uh, uh, okay, uh, Russia... Labai gerai, kad Rusija įstojo galų galiai į PPO, tačiau Dėl šio klausimo reikia pabrėžti, kad Rusijos plieno gamybos pajėgumai yra ypatingai dideli apie 40 milijonų tonų gamybos perviršis. Taigi tai gali turėti labai rimto poveikio Europos mm, pramoniai. Todėl reikia atidžiai stebėti, kaip viskas keisi šioje srityje po to, kaip kvotos panaikintos, kaip mm, šis sektorius bus įtakojamas. Be to reikia galvoti apie likusių um, priekybos iškraipimų ir kliūčių patekti į rinką panaikinimo. Uh, ES turi atlikti išsame Rusijos plieno ir susijusių žaliavų pramonės analizę, turi išanalizuoti valstybės pagalbos ir kitas rėmimo priemonės, tiesioginės užsienio investicijas ir bendrą klimatą. Ačiū. Kitela Greens. Uh, thank you, Chair. Uh, yeah. Kitela žaliųjų vardu. The, the, um, uh, Ačiū, mes pripažįstame, kad reikia, aišku, panaikinti atitinkamą reglamentą ir atitinkamai ir, ir, ir kvotas visas, kvotų visą sistemą išspręsti dėl narystės, bet reikia turėti omenyje, kad plienas iš Rusijos. Um, Rusi, iš, iš Rusijos daugiausia plieno atkeliauja Europos Sąjunga, uh, Rusijos plieno gamyba, man atrodo, yra e, pati taršiausia, daugiausia CO2 išlakų sukūrenti. Ir reikia turėti omenyje, kad galbūt dabar, panakinus kvotas, ta gamyba dar labiau išauks. Uh, Tad mus labai neramina šie procesai, kur ES priekybos politika prieštaraus ES aplinkos politikai ir tuos um, klausimus reikia išspręsti. Aš nežinau, ar, ar čia tame dokumente, kuriuo panaikinamas parlamento tarybos reglamentas, aš kažkur kitur, bet reikia turėti omenyje, pavyzdžiui, tą um, partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimą, dėl kurio deramas ir lyg baigiama dėrėtis. Commission. Ačiū. Komisija. It will be. Yeah. Who will speak on behalf of the Kas kalbės komisijos vardu? Prašom. Prašytumėm jūsų prisistatyti protokolui. Ačiū. Pirmininkė, aš profesor Melis iš priekybos generalinio direktorato. Noriu padėkoti kalbėjusiesiems už pastabas, kaip visi pripažįsta, šių kvotų panaikinimas atitinka abiems plieno produktams, kurie importuojami iš Rusijos, aišku, yra sąlygoti Rusijos įstojimo į PPO ir tas panaikinimas, aišku, įsigalios tik tuo met, kai Rusija tikrai įstos į PPO. Mes tikimės, kad tai įvyks jau šią vasarą. Tai aišku, iki to laiko kvotos toliau galios ir bus atitinkamai reglamentuojamos šio reglamento. Kvotų panaikinimo klausimas turi būti analizuojamas įvertinant platesnę visą naudą įstojimo į PPO bendrai ir, ir naudą plieno sektoriui. Reikia įvertinti, kiek sumažės muitai, pavyzdžiui, plieno gaminiams, šiuo atveju, kai jie keliaus iš ES į Rusiją, Taip pat reikia turėti omenyje, kad ir eksporto tarifai keisis, pavyzdžiui, tie, kuriuos Rusija taiko plieno laužui. Visa tai, aišku, keisis dėl PPO taisyklių, tad visą šį um, panaikinimą turime vertinti daug platesnėme kontekste atidžiai klausiausi tų kalbėtojų pastabų, kurie kelia klausimą, ar dėl šio panaikinimo neišauks importas į ES. Mes atlikome apitikrį įvertinimą, paskaičiavimą, kuriuo pasidalijome ir su INTA komitetu prieš kelis mėnesius. Aišku, mes ir toliau atidžiai stebime situaciją. Uh, Ir e, tą stebėjimą užtikrinsime dviem kryptimis. Ta prasme, kad plieno ryšių grupė pradės veikti. Čia Rusijos valdžios atstovai dirbs kartu su komisijos atstovais, bus taip pat ir abiejų um, pusių pramonės atstovai. Ir pirmasis šios plieno ryšių grupės posėdės įvyks artimiausių metų, per artimiausius porą mėnesių. Uh, Taip pat, aišku, mes renkame ir statistiką ir tas statistikos rinkimas toliau tęsis tam, kad būtų galima realiai stebėti situaciją. Dabar ką statistika rodo iki šiol, ką jau matėme praeitais metais ir ką toliau matome šiais metais, yra tai, kad Rusija kol kas nėra iki galo išnaudojusi tų kvotų, kurias ji yra gavusi pagal dvišalius sutarimus. Pavyzdžiui, 2010 metais Rusija panaudojo 61 procentą visos plieno produkcijos kvotos. Aišku, tam tikrų prekių kategorijose panaudojimo lygis yra aukštesnis, pavyzdžiui, um, vandens skaitinimo spiralių srityje 93 procentai. 2011 e, metais matome, jog bendras kvotų panaudojimas yra 55 procentai, 97 mm, procentai yra kai kuriuose um, kategorijose Taigi kol kas e, tendencijos tikrai e, nėra e, į tą pusę, kad, kad kvotų panaikinimas kažką labai pakeistų. Dabar atsakant į klausimą dėl to, kiek Rusija laikysis tarpusavės įpareigojimų, norėčiau priminti pirmininkė tą ataskaitą, kurią pateikė komisija 2012 metų ataskaitą, aišku, paminėčiau. Europos vadovų tarybos prašymų parengta, kur yra taip pat ir skyrius apie Rusijos stojimą į PPO ir kaip yra naikinamos kliūtis patekti į rinką Rusijoje ir taip toliau. Ir aišku, visą tai reiškia, kad mes labai atidžiai stebėsime, kaip Rusija ateityje vykdys savo įsipareigojimus. Ir be abejo, ir kit, kitų metų Europos vadovo tarybai, kai rengsime ataskaitą dėl kliūčių panaikinimo priekybai, patekimui į rinką, mes taip pat aptarsime tos dalykus. Comments. Ačiū, ar dar kažkas norėtų ką pasakyti pranešimui? Ačiū, norėčiau patekti padėkoti, padėkoti visiems kolego, kolegoms, ypač ką panas Kuitas pasakė um, dėl PPO svarbos ir kvotų, ka, ko panas Turdi labai tiki. Aš suprantu, kad um, plenarnėje sesijoje bus aptarti visi susirūpinimą keliantis klausimai ir pažalta bus plačiau. Aišku, kad pagal dabartinės taisyklės mes negalime keisti aiškinamojo rašto kaip po tokio, kad galėtumėm išspręsti tuos klausimus, kuriuos kėlė kolegos, tačiau bandysime diskusijose sureaguoti reaguoti į tai. Aš tikrai turiu pasakyti, kad visa to, visos tos pastabos, kurias jūs išsakėte, tikrai neliks be dėmesio, tik galbūt kažkur kitur jas bus sureaguota. Pirmininkas, dabar um, procedūra, terminas pakeitimams yra rytoj 6 vakaro. Nepamirškite, Todėl ir buvo taip svarbu, kad šiandien aptartumėm šį klausimą. Dabar 21 punktas taip pat labai svarbu, kad jie aptartumėm šiandien, kadangi eina kalba apie pakeitimus taip vadinamajam Omnibus 2 reglamentui, kurio tikslas yra suderinti bendrijos teisės aktus dėl deleguotų ir įgaliojančių aktų prieimimo pagal Lisabono sutarties nuostatas ypač dėl deleguotų įgaliojimų priimti tam tikras priemonės suteikimo. Um, frakcijos um, tikrai sutarė šio klausimu ir pakeitimų skaičius nėra didelis. Įvertinus, kokio masto yra tas reglamentas. E, pranešėjas yra socialistų frakcijos atstovas ponas e, Leichfried, jį pavaduos ponas Bernlangė iš tos pačios frakcijos. Pozicinio. Ačiū pirmininkė. Ar galiu jį pakeisti tikrai pranešėją, nežinau, bet išsakysiu jo mintis. Jorgas Leichtfriedas visiems nuoširdžiai dėkoja už gerą bendradarbiavimą, ypatingai ponui Rovol, nes buvo susitarta dėl beveik visų punktų ir pasiektas platus sutarimas. Yra labai daug techninių detalių, į kurias reikia atsižvelgti ir jos svarbios, nes po komitologijos taikoma nauja procedūra, būtent deleguotieji aktai ir Europos parlamento dalyvavimas bendro sprendimo prieimimo procedūroje yra ypatingai reikšmingas. Uh, Norėčiau pateikti keletą turinio pastebėjimų. Svarbu štai kas. Labai svarbu, kad mes galime pasinaudoti teisę atšaukti delega, deleguotus aktus, bet tam reikalingas laikas. Reikia pailginti nesutikimo terminą iki keturių mėnesių. Uh, o patekimo į rinką laikotarpis taip pat turėtų būti to paties ilgio. Labai svarbu akcentuoti nepriklausomų ekspertų įtraukimą į konsultacijas tam, kad mes gautumėm kiek įmanoma daugiau ir išsamesnės informacijos. Dar yra šiokių tokių skirtumų dėl klausimo, kaip parlamentas skirtų tokius ekspertus. Jorgas Leichtfriedas norėjo pabrėžti, kad juos reikėtų kviesti savarankiškai, tam, kad užtikrintumėm visišką nepriklausomumą, kaip kad ir taryba pati skiria nepriklausomai ekspertus. Dėl šių klausimų dar yra derinamas ateinantis susitikimas e, tarp šešėlinių pranešėjų bus e, ateinančią Strasbūro sesiją antradienį 18 val. Dėkoju. Dėkoju Jums, Bernsai, už Jūsų pasisakymą ir už Jūsų pakeitimus. Ar kiti komiteto nariai norėtų ką nors pakomentuoti? Ne, tuomet Colin Brown iš komisijos. Prašau, ponė. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau komisijos vardu padėkoti pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams. Ir visiems kolegoms, kurie rengė šį dokumentų paketą ir už, dėkoju Jums už padarytą pažangą. Mes norime stabas, kurias aš Jums išdėstysiu labai trumpai. Šios pastabos yra susijusios su uh, pranešimo projekto tekstu bei su pakeitimais. Nekalbėsiu apie tai, ką jau aptarėme uh, praeitame komiteto posėdėje. Dabar pakomentuosiu siūlomą teisėkros techniką, procedūrą. Pranešėjas siūlo įtraukti, uh, pakoreguoti konstatuojamą dalę, o šešėlinio pranešėjo pakeituose taip pat siūloma ir išbraukti visas nuorodas į 99 metų komitologijos procedūrą. Komisija mano, kad tai nėra būtina. Mes manome, kad po to, kai bus baigtas Omnibus 1, Omnibus 2 procedūros, bus aišku, kaip reikėtų elgtis su visais, visomis šiomis nuorodomis. Pagal Omnibus 1 vienas procedūrą galima būtų kai ką pakoreguoti ir tą gal galima būtų svarstyti. Toliau mes norime pakomentuoti deleguotosios dalies nuostatas, du sakinius, kuriuose kalbama apie nacionalinius ir europinius ekspertus. Komisija mano, kad būtų nepatartina sukurti atskirą taisyklę skirtą priekybos politikai arba bet kokiai kitai politikai. Mes šį klausimą jau svarstėme anksčiau ir Europos parlamento ir komisijos pagrindų susitarime taip pat kalbama apie panašias nuostatas. Ir manome, kad būtent tokiuose dokumentuose, tai yra parlamento komisijos pagrindų susitarime, reikėtų aptarti tokius techninius klausimus. Ir mes tikimės, kad šešėlinė pranešėja supras mūsų poziciją. 54 pakeitimas, kurį pateikė šešėlinė pranešėja ir ji siūlo netaikyti deleguotiems aktams e, vienos procedūros. Mes manome, kad tai reikėt, e, šias nuostatas reikėtų palikti, kada mes kalbame apie sveikatos e, priežiūros krizę ir apie vaistus ir todėl skubos tvarkos procedūra galėtų būti naudinga. Ir paskutinė pastaba yra susijusi su šešėlinės pranešėjos pateiktais pakeitimais apie pranešimų teikimą, teikimo tvarką. Komisija be abejo norėtų, kad šie reglamentai būtų įgyventinami kuo skaidriau, tačiau, kaip jums yra žinoma, komisijos ištekliai yra riboti ir mes norėtume pagalvoti apie tai, kaip galima būtų uh, apjungti įvairius įsipareigojimus uh, teikti informaciją. Dėkuoju. Dėkuoju, Bertai, dar ką nors norėtumėt pasakyti? Ne. Gerai, taigi galime pereiti prie balsavimo. tai yra prie informacijos apie balsavimą. Dėl šio dokumento balsuosime kitame posėdėje, kur vyksinčiame kovo 26-27 dienomis. Ir komisija stebės darybas tarp parlamento ir tarybos. Taigi turime baigti darbą dabar, o tai reiškia, kad kiti darbo tvarkės punktai 24, 25 ir 26 punktai turės būti atidėti iki kito posėdžio. Atsiprašau komiteto narių ir be abejo pranešėjų ir atsiprašau komisijos narių, kurie atvyko pas mus ir kurie laukia diskusijų būtent e, apie šiuos darbo tarkės punktus. Labai atsiprašau, bet turiu priminti, kad aktą buvo prioritetinis klausimas ir todėl turėjome jį svarstyti. Pirmininkė, 40 sekundžių, aš esu vienas iš pranešėjų. Ar galėtumėt e, įtraukti mano pranešimą į 26 kovo 26 dienos posėdžio darbo tvarkę. Pirmingas taip, tą galėsime padaryti. Šiandien po pietų Europos parlamento politikos departamentas surenks mūsų prašymų klausimus, kuriuose tikiuosi dalyvausite. Dėkuoju.